pranešimą plačiau, paskleidėme pranešimą, kuris buvo parengtas šiuo klausimu dėl e, vystimosi konsensuso. Komisija norėtų mums e, pasakyti, ką nors, ar ne? Ponas Piteris Craig McWade ar Katrin Medepeningen. Ar kas nors iš jūsų norėtumėte pasakyti? Gerbiama pirmininkė, ponas Rūžičhauseris yra čia. Jeigu palauksite 10 sekundžių, jis atsisės ir tuomet pasisakys. Monsieur Rodešausa, je vous donne la... Prašom, suteikim žodį paskutinį kartą. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkė, kad man suteikėte šiandien galimybę pasakyti keletą minučių. Norėčiau tarti keletą žodžių E, apie mūsų bendrą patirtį, beveik penkerių metų patirtį e, žengiant vystamosios politikos keliu. Manau, kad mes tikrai Labai daug ko pasiekėme per pasarius penkius metus, gyventami vystimo darbo tvarkę. Mačiau e, komunikatų, e, diskusijų su parlamentu skaičiu. Jeigu norėčiau viską dabar išvadinti, tai reikėtų daugiau kaip pusvalandžio man visoms inicijatyvams pristatyti. Bet norėčiau pasakyti, kad pradžioje pirmiausiai žiūrėjome į krizę, e, kai prasidėjo ekonominė krizė, tai komisija E, daug dėmesio jie skiria, bet taip pat mes sugebėjome gal vieninteliai rasti papildomų lėšų maisto saugumui užtikrinti. Maždaug 2 milijardai buvo skirta, kad partnerėse šalyse būtų uh, E, kovojama su maisto krize ir panašiai. Ir mes tą padarėme dirbdami su jumis. Taip pat siekėme užtikrinti bendrijos, pol, bendrijos vystomosios politikos vientisumą ir e, matėme, kad užtikrinant maisto saugumą daug kas padaryta, nors ir. E, buvo pasipriešinimo ir taip pat e, daug padarėme siekdami tūkstantmečio vystimosi tikslų. Galime pasižiūrėti į rezultatus ir pasidžiaugti jais. Taip pat labai daug dirbome e, siekdami e, įtvirtinti pagalbos veiksmingumo principą. Parlamentas e, Buzano įsipareigojimus e, labai rimtai e, sekė, vykdė dėl pagalbos veiksmingumo ir Meksikoje vyks konferencija, mm, vertinami bus mūsų darbai. Dar norėčiau pasakyti tris dalykus. Pokyčių darbo atvarkė, dėl jos kilo labai daug diskusijų, ir mes gairias apibrėžėme vystimosi srityje labai aiškės ir su jumis galime, e, tuomet galvojame, ką reikėjo keisti, ką išlaikyti ir manau, kad galiausiai komisijos narys Pievalksas yra labai patenkintas, kad mums pavyko e, gerai viską padaryti, apibrėžėme iš naujo biudžeto pagalbą ir mūsų paramą e, mokėjimų sistemai Kitas dalykas, e, kas bus po 2015 metų, vyko diskusijos ir New York'e vyksta tos diskusijos. Tai yra tik keletas klausimų, kur, dėl kurių mes labai daug esame ką nuveikę pačiu metu matome, kad pasaulis pasikeitė. Kai kurios šalys jau tapo vidutinių pajamų šalimis, nebėra vystojo bendradarbiavimo e, šalys ir mes turėjome priderinti savo politikai, reikėjo diferencijuoti, žiūrėti į tam tikras šalis, taikyti laipsniškai e, tam tikrus dalykus ir parlamentas pritarė pasiūlymą. Manau, kad sutarimas yra ir pasiūlymas geras. Uh, Mes jums padedant e, dėrėmės dėl naujos daugiametės finansinės programos e, ir galime pasidžiuoti, kad e, finansavimas tikrai nesumažėjo 14-20 metams. Manau, kad mums pavyko tą padaryti jūsų pagalbos dėka. Ir rezultatai yra tikrai labai neblogi, nors neužsitikname to 0,7 procentų. Uh, kaip kad norėjome. Kiti darbai taip pat buvo sėkmingi, ypač tie, kurie mums labai artimi, tai yra nediskriminavimo principas ir e, oraus elgesio su žmonėmis e, mūsų šalyse, partnerėse. Manau, kad e, galėtume pasidžiaugti mūsų sėkme tose sityse nežiūrint gana gyvų diskusijų, kritiškų pastabų tarpusavio, mums vis tiek pavyko e, išjudinti iš vietos e, vystamąją darbuotvarkę ir pasiregėme ateinančiam laikotarpiui, jeigu galiu komisijos vadovai pasakyti, manau, kad e, su nauja finansinė perspektyva atsirado vystomosios politikos srityje e, parlamento naujas vaidmuo ir vyksta diskusijoms tarp institucijų. Aš žinau, kad jūs ką tik tai kalbėjote apie strateginį dialogą, e, tai yra to dalis, bet mes taip pat matome, kad parlamentas tikrai užsitikrino naują poziciją ir jūsų komitetas yra lyderis visų diskusijų. Uh, ir mes komisija esame labai patenkinti rezultatais. E, tuo ir apsiribosiu, bet tuo pačiu metu norėčiau padėkoti e, visam komitetui jūsų už puikų konstruktyvų dialogą per pastarsius metus. Tai buvo puikia patirtis. Mes negalėjome tik tai vieni, vieni savo kažkokių interesų judinti, stumti į priekį. Taigi dirbome kartu, dirbome veiksmingai. Ačiū, labai malonu baigti mūsų penkių metų darbą, pasižiūrint į praeitį, į mūsų nuveiktus darbus. tikrai buvo pasiekybų achievements, kaip sakoma angliškai, paminėjo pirmininkė. Dabar aštuntasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Vaikų santuokas besivystančiuose šalyse globalus požiūris Tai yra labai jautrus, susirūpino keliantis klausimas, nes tai susijęs su vaikų santuokomis besivystančiose šalyse. Ir reikėtų globaliai spręsti šį klausimą. Mes pasikvietėme Plan International nevyriausinės organizacijos atstovais, kad galėtume su jais aptarti šį jautrų klausimą. Pone Tanje Koks atvyko iš Plan International, sveikinu Jūs. Jūs suteiksiu jums, suteiksiu jums žodį, kad jūs galėtumėte pristatyti savo tyrimą šių klausimų. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Labai ačiū, kad mane pakvietėte komitetui šiandieną pristatyti e, šį klausimą. Tas klausimas mums labai artimas, mes jau daug metų dirbame šioje srityje, gerbėmi parlamento nariai, ponios ir ponai, vaikų santuokos e, egzistuoja visame pasaulyje. Taip, vakarų Afrikoje daugiausiai tokių atvejų yra Nigerija, Nigerija Čede, Gvinėjoje, Pietų A, Azijoje, Indijoje, Bangladeše, bet ir kitur to yra netgi A, e, Europoje. Kai kalbu apie vaikų santuokos, tuo, kas kalbu apie legalę įprastinę sąjungą tarp dviejų žmonių, e, kurioje vienas iš tų žmonių yra jaunesnis negu 18 metų. Vaikų e, santokos pirmiausia liečia mergaitės, bet ir e, berniukai į ją įsitraukiami. Aš daugiausiai kalbėsiu apie mergaitės, nes e, tai turi labai rimtų e, pasiekmių ber, ir berniukams, nes, pavyzdžiui, jie e, turi tapti šeimos e, e, galva, bet tas poveikis psichologinis mergaitėms yra kur kas gilesnis. Ir vaikų santokos pirmiausia paliečia tas mergaitės, kurios turi mažiausiai galių, yra nustumtos visuomenės. E, pakraščius neturtingosios yra neišsilavinusios, gyvena daugiausia kaime ir jų balso niekas niekada neišgirsta. Pavyzdžiui, mergaitės iš 20 e, skurdžiausių namų ūkių 20 kartų desnė tikimybė būti turi ištekintos iki 18 metų, lyginant su turtingesnėmis mergaitėmis. Keletas dar skaičių, kurie gali jums sukelti nuostabą, bet jie yra tie teisingi. Viena iš trijų mergaičių besivystančiame pasaulyje ištekiname e, iki 18 metų. Tačiau keturiose šalyse, kur daugiausia vaikų santokų, tas procentas išaugo iki 66 e, procentų. 90 milijonų mergaičių taps nuotakomis nepilnametėmis iki 20 metų. Tai reiškia 14 milijonų mergaičių per metus. Ir jei niekas nepasikeis, tai paskaičiuokime, matysime, kad 140 dar milijonų mergaičių iki 20, nuo 20 iki 30 metų bus taip ištekintos. Taigi skaičiai nepaprastai yra rimti. Dabar priežastis vaikų santoko, jeigu nepasižiūrėsime priežastis, nieko nepadarysime, siekdami iškirsti jiems kelią. Dvi grupės priežasčių. Pirmiausiai socialinės normos tradicijos, Antros, e, antra grupė skurdas dėl socialinių normų ir tradicijų. Socialinės e, normos tik pagilina lyčių neligybę. O e, tai ir yra didžiausia vaikų santokų priežastis mergaitės, moteris e, menkiau vertinamas negu vyrai ir berniukai daugelie visuomenių dėl to, kad nėra maisto pakankamai, jos turi dirbti visus namų darbus, prižiūrėti vyresnius giminaičius. E, labai retai jos gali turėti turto, žemės, gauti darbą. Aišku, jos privalo dirbti laukuose, o į turgų produktus veža vyras ir jisai pasima pinigus. Uh, E, mergaitės nevertinamos kaip ekonominiai subjektai ir pirmiausia, jos yra išstumiamos iš švietimo, jeigu nėra šeimoje pakankamai pinigų. Dažnai tokios socialinės normos dar stiprinamos diskriminaciniais teisės aktais. Pavyzdžiui, mergaitės gali būti ištekintos iki 18 metų 146 šalyse sutikus tėvams, bet tik tai 105 šalyse berniukų atveju. Be to, daugelie šalių yra realų socialiniai ekonominiai barjerai e, gyvendant teisės aktus. Bangladeše nuo 29 metų yra draudžiamos vaikų santokos, tačiau e, tai yra viena iš trijų šalių, kuriuose daugiausiai yra vaikų santokų. Kadangi mm, mergaitės mažai, menkai vertinamos e, santoka laikoma neišvengiamų dalykų, ką daugiau su jomis daryti. Kai kuriais atvejais tėvai jaučiasi atsakingi už dukterų ištekinimą, kad apsaugotų jas nuo negarbės ar seksualinio smurto. Taigi, kai jos pradeda bręsti, kodėl, ko dar belaukti? Kitas dalykas arba antra priežastis e, vaikų santokoje skurdas skurdas stumia į vaikų santokas ir taip pat yra pasiekmė to. Jeigu šeima yra neturtinga, tai mergaitė laikoma ekonominė našta. Ja ištekinus lieka viena burna mažiau ir taip pat yra e, gaunamas e, kraitis, e, dėl to atsiranda pajamų šeimoje papildomų. Jeigu šeima skurdi, mergaitė nebesimoko, pati paimam iš mokyklos. Uh, Ir e, tai yra susijęs su socialinėmis normomis ir e, mergaičių nevertinimu. Jeigu e, mergaitė nebeina į mokyklą, tai logiška, kad ją reikia ištekinti. Bet kai jį išteka, tai vargu ar kada nors jį begrįš į mokyklą ir e, turi labai nedaug galimybių pagerinti savo gyvenimą, savo padėtį. O būdama e, gana neįsilavinusią motiną, ji taip pat atitinkamai paveiks savo vaikus. Vaikai kentės dėl sveikatos, tam tikrų problemų, jie ne, galbūt negaus pakankamai maisto ir taip toliau. Ir vėl tas skurdas plėsis. Socialinės normos ir skurdas yra dvi grupės priežasčių e, vaikų santokų e, yra daugiau e, kaimuose, kur daugiau skurdo ir trapiuose visuomenėse Etijopijoje, Bangladeše, jeigu pasižiūrėsime, yra daug pavojų dėl klimato kaitos, sausrų, potvinių, maisto krize. Mes matėme, kad dėl jos vis daugiau mergaičių yra ištekinama. Tai tarsi tėvų tai išgyvenimo strategija. Jūs girdėjote, kad aš dažnai kartoju žodį švietimas. Taip yra todėl, kad kuo ilgiau mergaitė išlieka mokykloje, mokymo sistemoje, tuo mažiau šansų, kad ji bus anksti ištekinta. Jeigu jos bus mokykloje, tai nutolins jų vedybas. Ir tai yra įrodyta. Jeigu santoka nutolsta, taip ir vaikų gimdymas nutolsta. Yra įrodyta, kad moters turimų vaikų kuo moteris labiau išsilavinusi, tuo mažiau jį turi vaikų. Ir tada kūdikiai būna sveikesni, jie taip pat ilgiau patys mokosi. Ir tas uh, užburtas ratas sulūšta. Tai matote, kad mes turime dirbti įvairiose srityse. Pirmiausiai mes e, turime siekti užtikrinti, kad moteris turėtų galimybę, mergaitės galėtų įgyti kokybišką e, mokymą išsimokslinimas saugioje aplinkoje. Jeigu mokykloje nesaugu, tėvai taip pat nori atsimti vaikus iš mokyklos, ypač mergaitės, nes kalbame apie e, seksualinį skurdą, prie, atsiprašau, seksualinę prievartą. Ir Jeigu mergaitės išlieka ilgiau mokykloje, mokytojai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Aiškiname apie mergaičių teisės, nes tai yra vaikų teisų pažeidimas ankstyvos e, santokos. Galima kalbėti apie žalą, kurią tokios santokos e, atneša. Ir, pavyzdžiui, tie vaikai gali būti paskatinti kalbėti su tėvais ir paprašyti jų pakeisti savo nuomonę. Kodėl mums e, svarbu? E, ar mergaitės ištekinamos anksti ar ne. Viena priežastis yra skurdo e, plėtra. Kitas dalykas be emocinių pasiekmių yra ir daug fizinių pasiekmių mergaitėms. Aš norėčiau pažiūrėti į dvi iš jų. Pirmoji e, seksualinis smurtas ir kitas dalykas sveikatos klausimai susijęs su neštumu ir gimdymu kai vaikas yra ištekinamas ar mergaitė, jos kūnas yra nepasirengęs intimiems santykiams, jos verčiamos atikiauti ir tai dažnai daroma smurtaujant, nes jos laikomos daiktais. Be to, mergaitės kūnas nepasirengęs gimdyti vaikus. Ankstyvi neštumai yra vieni iš rimčiausių dalykų tokiuose santokose. Mergaitės ištekintos per anksti e, rizikuoja mirti per E, gimdymą įrodyta, kad mergaitės nuo 15 iki 19 metų mm, e, du kartą dažniau miršta mm, gimdydamos negu moteris tarp 20 ir 24 metų, o e, dar jaunesnės mergaitės dar dažniau miršta. Vaikai gimę iš vaikų taip pat dažniau miršta ką galime padaryti. Yra trys mūsų veiksmų galimi lygmenys - institucinis, bendrijos šeimos lygmuo ir e, atskiras e, darbas su atskirais individais. Mes padėjome gyvendinti dešimtaisiais metais Azijos vaikų iniciatyvą. Dirbame Indijoje, Bangladeše ir Nepale. Tose šalyse daugiausiai yra vaikų santokų. Uh, Ką mes darome? Mes siekiame užtikrinti, kad visi vaikai gimę būtų įregistruoti, kad žinome, kiek e, jiems metų, ar, ar jie, ne, jeigu tas nesiekame per anksti ištekinį, mes dirbame su šeimomis, su bendruomenėmis, aiškiname berniukams ir mergaitėms, kokie slypi pavojai. Tokiuose santokose taip pat siekime pakeisti socialinės normas. E, darbas su vyrais ir berniukais yra esminės svarbos, norint panaikinti šį reiškinį, nes dažniausiai vyrai nusprendžia, kas atsitinka su mergaičių išgyvenimų. Ir kas taip pat labai svarbu atsiminti, yra būtent tai. Labai dažnai e, mergaitės ištekina savo šeimas, e, savo dukras galvodamos, kad tai yra tai geriausiai apsaugos mergaičių interesus. Mes e, turime įkurti mergaičių klubus, vaikų organizacijas ir taip kovoti su šio reiškiniu. Jie galės tada keistis patirtimi, tam tikromis mintimis, taip pat sužinos daugiau apie savo teisės, nes e, teisų steikimas mergaitėms ir berniukams padės jiems e, kalbėti su tėvais apie tuos sprendimus. Kol kas labai nedaug tokių dalykų vyksta, bet vis daugėja tokių klubų ir galbūt tėvai pakeis savo nuomonę dėl to, kad vaikai jiems argumentuotai paaiškins, kodėl taip neturėtų būti. Trečias lygmuo. Mes dirbame su vyriausybėmis pirmiausiai, kad būtų e, gyvendinti jau egzistuojantys įstatymai arba kad jie būtų priimti. Ir labai svarbu, kad valstybės užtikrintų, jog nei vienas asmuo jaunesnis negu 18 metų nebūtų ištekintas be tėvų. Mm, sutikimo taip pat kitas dalykas yra kokybiška švietimo sistema ir e, mergaičių išlaikymas e, mokykloje iki vidurinio išsilavinimo pabaigos. Man būtų e, labai įdomu pristatyti jums tam tikrų minčių, ką jūs galėtumėte padaryti, kad būtų užkirstas kelias e, vaikų santokoms. Pirmiausia, reikėtų renkti ES lygmenių programas ir mes labai vertiname jūsų paramą švietimui ir taip pat e, vystomą į biudžetą. Tai labai svarbu ir, kaip sakiau, mergaičiai įmasi mokyklą nepaprastai svarbu jūs per atenčius septynerius metus galite užtikrinti, kad e, būtų skirta kaip galima daugiau lėšų švietimui, o dabar reikėtų galbūt daugiau dėmesio skirti ir e, viduriniam mokymui, nes jis labai svarbus. E, Kitas dalykas, galbūt jūs galėtumėte e, raginti daugiau e, investicijų siekiant daugiau galių suteikti jaunimui ir ypač mergaitėms, nes tai nepaprastai svarbu. Jeigu jos gavę įslavinimą gaus darbą, tada taps labiau nepriklausomos. E, Juktinių E, tautų e, veiksmų planas egzistuoja e, žmogaus teisų tie, būtų labai naudinga įsiaiškinti, kas dabar vyksta ir reikėtų galvoti, koks, kaip stebėti poveikį šio plano. Ateityje jis bus atnaujinamas. Labai atsiprašau. Trys minutės ir daugiau prašyčiau baigti, nes kiekviena minutė mums labai brangi. Uh, Ar galiu baigti? E, viskas, e, viskas dėja, jūsų laikas baigėsi. Labai ačiū Jums už visą Jūsų svarbų darbą. E, šis darbas labai svarbus. Man labai malonu, kad Jūs šį pranešėte, šį, parengėte šią ataskaitą ir galbūt ponas Gustasonas norėtų pasisakyti. Eh, ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu švedų kalba. Jeigu kartais nesuprantat, tai užsidėkite ausinės. Taip, labai ačiū. E, ačiū už pranešimą. E, yra iškelta nepaprastai sudėtinga tema, nepaprastai sunki e, sritis aptariama besivystančiose šalise. Be lyčių lygybės, be mergaičių teisų užtikrinimo mes visuomet mes niekuomet negalėsime užtikrinti geros tų valstybių raidos. Esmė yra atsižvelgti visą eilę skirtingų veiksnių, bet vaikai, e, vaikų teisės yra nepaprastai svarbios, kaip jūs ir sakėte. Mergaičių švietimas e, yra neatsiejamas nuo to. Labai ačiū Jums už visą atliktą darbą keliant šį klausimą. O mano klausimas Jums būtų toks. E, iš pradžių Jūs pristatėte, bet negalėjote užbaigti e, tų išvadų, kurias e, jūs manite Europos Sąjungai, kuriomis rekomenduotumėte Europos Sąjungai, ką reikia padaryti, bet labai konkrečiai kaip jūs galėtumėt papildyti, ką ES turi padaryti, ko dar mes nepadarėme, ką mes turėtume nuveikti, kad geriau padirbėtume toje srityje, aiškiai žinodami, kokia yra problema. Ar galvojate apie konkrečias programas, kažkokius tikslus, e, rodiklius? E, kas yra reikalinga, kad ES pasiektų geresnių rezultatų? Jūsgi tiksliai žinote, ką mes turėtumėm padaryti. Ačiū. Herr Svensson, du har också ordet. Ponas Svensonas taip pat nori pasakyti. Tak, Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už e, ataskaitą. Bangladeše nuo 1929 metų yra įstatymas. Tada kyla klausimas, kai e, e, tokie kaltinimai metami Bangladešui, kas yra atsakingas? Kas yra atsakingas už tai, kad e, nėra, e, kaip numatyta įstatymė, Ar mes neturėtumėm susijęti pagalbos Bangladešui besivystimuisi su e, šiomis problemomis? Ogi didelės sumos yra skiriamas Bangladešui, mes puikiai žinome. Ar teikiant pagalbą e, besivystančiam Bangladešui nereikėtų susijęti e, jos su esamomis problemas? Ar nereiktų pasakyti stop ir priversti, kad būtų laikomasi teisės aktų? Dabar žodis komisijai po dvi minutės ir paskui šarės veiksmų tarnybai irgi dvi minutės. Komisijai atstovauja Maksans Doblan. Žodis jums. Merci beaucoup de nous donner. Ačiū. Ačiū, kad suteikėt progą pasisakyti šią temą. Taip pat labai dėkoju E, poniai viešniai už šį pasisakymą. Galiu pasakyti, kad Europos komisija šiai temai skiria nemažai dėmesio. Mes esame kartu su UNICEF 2009-2012 metams parengę specialią programą, e, kurioje yra kalbama apie ankstyvas santokas ir moterų litinio žalojimo. E, sakėme, kad valstybės turi priimti specialius teisės aktus, e, kad e, tokios tradicijos būtų pažabotos. Europos komisija sukūrė bendrą požiūrį pagrįstą vaiko teisų apsaugą. Pirmiausia, kai kalbėjome apie vaikų santokų uždraudimą, mes turime kovoti su tradicinė su tradicijomis, pagal kurias vaikai yra ištekinami mergaitės yra ištekinamos taip anksti. O kai kalbėjome apie mergaičių lytinį žalojimą, kalbėjome bendrai apie smurtą prieš vaikus ir kovą su juo per mokyklas. E, mes turime parengę strategiją, kuri pavirs programa 2014-2020 metams. Mes e, ten, kalbėdami apie žmogaus teisės, pasiūlėme labai konkrečią strategiją teisų, vaiko teisų apsaugai, žmogaus teisų apsaugai ir e, kalbame apie GP, GC programos sukūrimą, e, kuri yra taip pat orientuota į vaiko gerovės užtikrinimą. Aš savo ruoštų norėčiau pabrėžti, kad esame sukūrę strategiją, kuri leis kovoti su tokia susiformavusią praktiką ir tikimės, kad E, tai bus daroma pirmiausia per e, švietimo mergaitėms suteikimą, e, turime apsaugoti mergaitės nuo tokių tradicijų, turime kovoti su smurtu prieš vaikus bendrai. Ir dar visai neseniai mes parengėme labai konkretų projektą dėl nepilnamečių neštumo. Esame sukūrę strategiją kovai su šiuo reiškiniu Ji turėtų būti įgyvendinta, tai yra susiję su vaikų santokomis ir mes tikimės iki metų pabaigos, e, tai programai bus skirta 28 milijonai eurų. Taigi, ponė pirmininkė, e, tiek norėjau pasakyti, galiu pasakyti, kad esame parengę e, visą veiksmų planą, priemonių tokį paketą, kuri leis kovoti su šiandien aptariamomis problemomis. Ir tai padarėme kartu su UNICEF ir esame užtikrinę, kad šis paketas bus išleistas knygos pavydalu šiais metais. Dabar išorės veiksmų tarnybai žodis ponui Matėjo Komerato. Dvi minutės ir būtų labai gerai, jeigu tiek ir kalbėtumėt. Um, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš stovauju Europos išorės veiksmų e, padalinį santykiams su e, parlamentais. Mūsų žmogaus teisų specialistai negalėjo ateiti, bet jie man perdavė šiek tiek e, minčių. Parašė, kad aš jas už juos išsakyčiau jums. E, papildydamas tai, ką kolega iš komisijos ką tik sakė, dėl nuolatinių sisteminių ES veiksmų e, stengiantis užtikrinti vaikų teisės ir propaguoti vaiko teisės išorės santykiuose. 60 ES delegacijų visame pasaulyje yra iškeltas e, vaiko teisų prioritetas įgyvendina žmogaus teisų strategijas. Šios problemos yra nuolat sprendžiamos palaikant žmogaus teisų dialogą su besivystančiomis šalimis. ES veiksmų planas e, lyčių lygybės klausimais ir e, moterų pozicijos visuomenėje sustiprinimą besivystančiose šalise e, klausimų yra susijęto su žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų planais. Taip pat e, juose yra išskirti prioritetiniai veiksmai, kuriais turėtų būti iškirstas kelias e, ankstyvoms ir vertinėms vaikų santokoms. EIVT kartu su Belgija rengia e, diplomatinės informavimo kampanijos gairės Jomis bus tengiamasi suteikti politinę paramą valstybėms, kad būtų užkirstas kelias e, prievartinėms vaikų santokoms. Be to, moters ir e, vaiko teisės turi būti propaguojamas visame pasaulyje. Kaip Europos komisija pastebėjo, finansinė parama yra teikiama pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisų iniciatyvą. Kreta dvišalių iniciatyvų yra numatyta pabrėžti daugia šalių pagrindų e, būtinybę dar labiau išjudinti kampaniją e, moters ir vaiko teisų apsaugai. 2013 metais Jungtinių tautų komisija dėl moterų padėties paskelbė ataskaitą, kuri patvirtina, kad tokia kampanija vyksta mes suprantame, kad reikia dar ryštingiau stengtis kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės, ypatinga dėmesį skiriant prevencijai. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Taniai Koks. Trys minutės. Atsakysite į klausimus. The questions. The floor is yours. Euh, ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Ką mes galėtume daryti? E, e, turėtume numatyti biudžeto tam tikrą eilutę, e, lėšos skirtos vaikams ir stebėti, kaip jos skiriamos ir kartu sustiprinti tam tikrus vaikų teisės ir ties ryšius. Antai ES lygių tikrai galėtume laikytis ar dėkti sistemingesnį požiūrį. Toliau sąlygos susijusios su pagalba, aš ne prieš sąlygas, bet vis dėlto taip, tai turėtų būti siejama su žmogaus teisų, vaiko teisų pažeidimais. E, ne vien tik tai kalbant apie privartinės vaikų santukas, bet e, kartu e, atsižvelgiant ir tokias aplinkybės, kai tėvai tiesiog mano, kad jie veikia vaikų vardan, tačiau, ne, tačiau jie neturi kitų galimybių. Jei, sakykime, valstybė gali teikti socialinę pagalbą, tai tada, aišku, šeimos, šeimoms tai naudą išeitų. Bet aišku, socialiniai apsaugai reikia pinigų, o tų šalių biudžetai riboti. Ir čia e, kita vertus e, tokia mintis būtų įmonės, e, kurios veikia tuose šaly, šalyse nemoka mokesčių ir mes tada galėtume paraginti, kad įmonės ten veikiančios galėtų mokėti mokesčius ir tokiu būdu tai būtų įplaukos į tų šalių biudžetą kad to šalis nebūtų tiesiog mokesčių rojai. Dabar, kai jūs delegacijos lankotės tokiuose šalyse, tai būtų labai naudinga, kad jūs kalbėtumėt su tų šalių e, pareigūnais, e, parlamento atstovais, kaip svarbu yra gerinti švietimą, mokymą, kartu, kad nebūtų diskriminuojamos mergaitės moteris palyginti su vyrais, kartu būtų galima kalbėti ir apie socialinę apsaugą, e, darbo vietų kūrimą, kartu gimstamumo registravimą. Būtent tokius dalykus jūs kaip parlamentarai galėtumėt nuveikti. Pirmininkė, Labai ačiū už tikrai puikų darbą, kurį jūs asmeniškai e, atliekat ir kartu su savo organizacija tarptautiniu lygiu. Tad toliau kitas darbo tvarkės punktas e, - ES strategija skirta vystimuisi Ramiojo vandenino regiono šalyse Ir aš dabar iš karto mm, norėčiau pereiti prie šito tyrimo, e, prie jo e, rekomendacijų, prie jo išvadų. Ta proga norėčiau padėkoti Europos konsorcijumo skirto Ramio vandenino regiono e, studijoms, delegacijai už už būtent tai, kad atliko šitą tyrimą ir dabar pirmiausia žodį suteiksiu profesoriui Edvardui Vidingui. Tad e, duos, suteiksiu Jums dešimties minučių e, laiką. Tad labai ačiū profesoriu, kad atvykot ir Jums skirtas dešimties minučių laikas. Labai ačiū. Turbūt e, pirmiausia pradėsiu, turbūt PowerPoint pagalba pristatysiu, pateiksiu kartu savo, savo šitą pasisakymą. Na, o čia atliktas tyrimas Ramio vandenino e, šalyse ir aš prieš suteikdamas žodį kolegai daktarui Krūkui, aš tiesiog e, apie, pateiksiu sintezę šito tyrimo. Tik taip Dar paminėsiu, kad e, dirbo mūsų instituto žmonės ir kartu patarėjai, e, išorės e, asmenys, tad yra atvykę greta manęs ir kartu su manim ir, ir daktaru Kruku yra kartu keli kiti kolegos iš mūsų šito instituto ir dabar turbūt galima bus matyti ekranuose. Uh, Ramiojo vandenino salų regionas. Čia tuoj mes pamatysime ekranuose. Tad tęsiu. Ramiojo, Ramiojo vandenino salų regione gyvena maždaug 11 milijonų žmonių ir tas regionas apima uh, E, koralų e, atolus, vulkaninės kilmės šalis, e, atogražų miškus, koralų rifus ir, ir pagaliau net tokią kontinentinę, galima sakyti, naujosios Gvinėjos salą. Na ir dabar turbūt jau bus galima matyti kitą skaidrį. Tad toliau. Aš pasakysiu, kaip kada keisti. Uh, Kalbam apie šito regiono biologinę įvairovę ir jame yra 20 procentų pasaulio šalių. Europos Sąjunga e, iš tikrųjų, teikdama pagalbą, turi atsižvelgti į visą šitą įvairovę - gyventojų, ūkio ir vyriausybių įvairovę. Tad čia iš tikrųjų kalbam apie salas, kurios labai izoliuotos, jų gyventojai izoliuoti, tačiau patys salų gyventojai, jie save laiko susiję vieni su kitais e, kelionėmis ir bendra istorija, priekyba. E, Ramiojo vandenino nepriklausomos valstybės priklauso uh, E, vadinamai SITS grupiai, mažų salų, besivystančių salų grupiai. Tačiau vėlgi tos grupės e, valstybės labai nevienodos. Antai Papuai Naujosios Gvinėjos gyven, e, Gvinėjoje gyvena 7,5 milijonų žmonių, o Niuje gyven, saloje gyvena vien tik tai 2000, 2000 žmonių. Ir tokia mažutė salelė kaip Tuvalu E, jos e, ekskluzyvinė ekonominė zona apima 757 tūkstančius e, kilometrų. O Kiribatis, kuriame gyvena 100 tūkstančių gyventojų ir teritorija 726 kvadratiniai kilometrai, turi iš tikrųjų 3,5 milijono kvadratinių kilometrų išimtinės ekonominės zonos. E, Ir naujosios Gvinėjos, e, kartu kitų salų gyventojai visada e, keliaudavo jūrą, priekiaudavo ir, e, ir didžiulėmis kanojomis. Ir dabar dauguma tų valstybių labai daug priklauso nuo migracinių tūnų išteklių. Toliau šio regiono e, šalių, šalims e, iš tikrųjų jų žemė teikia saugumą, kartu gyvenamąją vietą, kitus išteklius, kad e, kita vertus kartu tos žemės yra labai jautrios. Antai mes kalbam apie gana derlingas žemės ūkio žemės, bet kita vertus to yra daug interesų susijusių su mediena ir kartu mineralais. Kita vertus, kaimiškosiuose vietovėse yra mažai šiuolaikinių infrastruktūrų e, ir ten daugiausia remiamasi savo tradicinių gyvenimų. Toliau. Kitose šalyse, kurios turi e, išimtinių ekonominių zonų, e, iš tikrųjų ir, yra labai, labai svarb, svarbių tam tikrų vietinių išteklių, antai atogražų miškų medieną, E, kartu minėti tūnų e, ištekliai yra vieni svarbiausių šitiems, šitom šalims. E, klimato kaita veikia labai šitą regioną, čia paminėtini žemės drebėjimai, ugnikalnių įsiveržimai, tsunamiai Kartu e, tos salos dažnai kenčia nuo e, tiesiog jūros e, lygio keitimosi, nuo krantų erozijos, nuo vandeninų rūkštėjimo. Tad čia vėlgi ES irgi turi nenuleisti dėmesio nuo šito. Na ir toliau šito regiono šalis e, iš tikrųjų daugiausia gauna pagalbos, e, pagal, skaičiuojant vienam gyventojui. Antai kasmet šio regiono šalis gauna maždaug nuo vieno iki pusantro milijardo eurų. Tai penkis kartus daugiau negu šalis, šalis į pietus nuo Saharos. Uh, Antai, tarp 2008-2013 metų Europos vystimosi fondas, dešimtasis fondas, skyrė beveik 400 milijonų eurų 15 šio regiono valstybių. Ir ES ir Prancūzijos e, bendromis pastangomis skiriamos lėšus. Kita vertus, e, čia dabar didelė konkurencija šita prasme e, kyla tarp mūsų ir Kinijos ir Prancūzijos pagalba paminėtina naujai Kaledonijai. Tad e, šio regiono valstybės ne vien tik tai pasyviai gauna e, pagalbą, jos e, ir toliau rengia tam tikrus regioninius organizacinius atsakus, palaiko dialogą. Uh, su mumis. Tad visos šitos iniciatyvos yra labai svarbios ES vystimosi strategijai skirtai Ramiojo vandenino regionui. Ačiū. Ramiojo vandenino salos e, iš tikrųjų palaikė ryšius su aplinkiniu pasauliu savo socialinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis ir kartu palaikė glaudžius ūkio ir politinius interesus. Tačiau paminėtina tai, kad jų žemės ir jūrų ištekliams daromas vis didesnis spaudimas ir būtent e, tai darosi vis e, didesnis prioritetinis klausimas kadangi e, valstybės, e, valstybių šiaip jau teikiama, teikiamos paslaugos e, ribotos, tai tas vadinamasis iš apačios į viršų ir iš viršaus, į virš, iš viršaus į apačią vystimasis susijęs su, didžiulė, su didžiuliais išbandymais. Tad dabar vis labiau kritikuojama, kritikuojamas vystimasis, kai tam tikros valstybės donorės skiria pagalbą ir tas vystimasis, e, taptoji pagalba darosi vis tokia konvencionalesnė. E, antai dabar, e, antai dabar PACP valstybės vėlgi reikalauja, kad jų dalyvavimas partnerystės būtų tokios tinkamesnių pagrindų. Ir dabar vėlgi šitas e, donor, donorių e, organizuojamas vystimasis yra daugia šalis. Ir čia šiuo atveju paradoksas tas, kad tokios valstybės kaip Australija ir Naujoji Zelandija yra PIF e, grupės šalis ir kartu jos yra pagrindinės donorės. Ir čia tarsi kritikuojama, kad skirstant pagalbą, tarsi kalbama apie kažkokią supranacionalinę agentūrą. Uh, Tad čia kritika daugiausia nukreipta ne vien į Europos Sąjungą, tiesiog kritikuojama, kritikuojamas e, pati tokia vystimo, vystomoji pagalba. Tad čia PACP e, valstybės e, iš tikrųjų dabar nori iš naujo performuoti savo santykius su Europos Sąjunga. Tad jos pageidauja, kad ryšiai būtų ne vien grindžiami e, pinigais ir, ir būtų ne vien tik tai tiesiog vien krypčiai, kad būtų atsižvelgiama į platesnius aspektus. Tačiau iš tikrųjų labai svarbu suvokti e, šitą reikalą iš PACP valstybių perspektyvos ir tokiu būdu labai svarbu į tai atsižvelgti ES jos išorės veiksmu, veiksmuose. Uh, Ir toliau ta e, kritika e, skirta būtent e, donorų, donorų vadovaujamam vystimuisi susijusi su tam tikrais klausimais, antai su šito viso proceso stebėsena, peržiūra. Kai, kurio, kai kurios agentūros ir ES delegacijos E, šiaip jau skundėsi, kad dažnai e, projektai labai vienašaliai ir tiesiog daugiausia, e, daugiausia remiasi Bruselėje dirbančiais konsultantais. Tad čia buvo konkrečių pateikta pavyzdžių, būtent tokių projektų, kurių rezultatai buvo nepakankami. Ir projektai buvo kritikuojami už tai, kad e, jie šiaip jau mažai orientuojasi į konkrečią e, šitų uh, šito regiono valstybių tikrovę. Pirmininkė, dėja, jūs, jums skirtas laikas baigėsi ir dabar žodį suteiksiu ponui Tylį ir suteiksiu jums penkias minutės. Tiesiog noriu, kad jūs pasakytumėt svarbiausius dalykus per penkias minutės, kadangi tai yra tikrai pakankamai ilgas laikas. Čia. Um, I, I... Ačiū, pirmininkė. Pasinaudosiu progą ir padėkosiu Ekopas už galimybę E, dalyvauti šiame svarbiame posėdėje pristatant mūsų ataskaitą. Aš čia su Fetėvi e, dirbu gamtos e, apsaugos tarptautinėje organizacijoje. Norėčiau pakalbėti ne tiek apie tą ataskaitą, bet apie kontekstą labiau. Trys klausimai, mano nuomonė, yra aktualiausi atstovams e, Ramiojo vandenino šalių regiono viso. Kaip buvo pasakyta, ES yra antra pagal dydį paramos teikėja mūsų regione. Buvo paminėti svarbiausi prioritetai e, vystamajam fondui e, ir kitiems šaltiniams aplinkosauga, gamtos išteklių Valdymas yra pagal tuos numatytus planus du svarbiausi prioritetai ateinančiame etape. Norėčiau Europos parlamento narius pakviesti pagalvoti apie kai ką. Daugeliu atveju mes gauname paramą, bet jis siejama su projektais konkrečiais. Ir nebūtinai atitinka nacionalinės strategijas ta E, pagalba, kuri irgi pagrįsta projektais. Taigi norėčiau pasiūlyti, kad e, būtų taikomas integruotas požiūris, plėtojant prioritetus ir iššūkius mūsų regione. Aš turiu galvoje, kad e, reikia galvoti apie visą perspektyvą vystimosi, ne tik projektus kreipti dėmesį. Jūsų parama labai svarbi, bet labai dažnai donorų projektai susiję tik tai su vienu kažkokiu klausimu ir vienu iššūkiu. Kitas pasiūlymas arba antras klausimas - klimato kaita ir prisitaikymas prie pasiekmių. Tai yra vienas iš džiausių jūsų prioritetų. Jūs e, pasirašėte E, po sprendimų skirti daugiau kaip 25 milijonus eurų. Mes esame jums dėkingi už tai, bet norėčiau pasiūlyti jums dar vieną sritį, kuriai reikėtų daugiausiai lėšų. Tai yra sritis, kuri negauna daug donorų pagalbos. Kalbu apie ryšį tarp reagavimo į avarinės situacijas ir atkūrimas, nes e, reagavimas e, ne visuomet sureaguoja viską. Jūs žinote, kad jūs pirmiausiai galvojate apie e, reagavimą į nelaimės, bet ne į atstatymą ir vystimąsi. Taigi reikėtų užtikrinti ryšį stipresnį tarptų elementų. Gerbėma pirmininkė ir parlamento nariai, aš norėčiau Jums pasakyti, kad jei ne dabartinėme etape, bet e, kitame etape reikėtų atkreipti daugiau dėmesio į šį aspektą. Į vystimąsi, atstatymą, atkūrimą ir vystimąsi. Trečias dalykas - potencialas bendradarbiavimui e, plėtojant atsinaujinančios energetikos technologijas. Konkrečiai aktyviai akcentas technologijoms, kurios yra sukurtos Europoje, ne kur nors kitur. E, yra labai svarbios vienas srityje, tai yra e, jūroise taikomas e, technologijos, kalbu apie laivus, kuriuos svaro vėjo jėgainės. Turėjau kanojų nuotrauką kanojų ramiame vandeninė. Mes praradome šią technologiją ir dėl kažkokios priežasties jūs ją išlaikėte Europoje. Taigi norėčiau pasiūlyti keistis mintimis, idėjomis, plėtojant vėjo jėgainių technologijas ir pasižiūrėti, kaip galėtume užtikrinti tvarų jūrų transportą regione. Jis turi didžiulį potencialą mūsų regiono vystymus. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, ponė tėvy, ir ačiū už tai, kad laikėtės jums skirto laiko limito. Ponas Ponga paprašė žodžio. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti tyrimo autoriams. Manau, kad tyrimas labai įdomus. Aš e, esu pats kilęs iš to regiono ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes apie jį kalbame mūsų komitete. Tyrimas akcentuoja e, šio e, regiono geostrateginę svarbą, nes kitas vystimas etapas bus svarbus ties Azijos ramio vandenino šalimi, ašimi. Dėl to labai džiaugiuosi, kad e, skiriamas dėmesys jiem. Mes turime plėtoti realią partnerystę, o e, atsisakyti požiūrį, kai vienas duoda, kitas tik, kitas tik ima. Mums reikia e, vieningos viendisos politikos, taip pat reikia veiksmingai derinti pagalbą ir Tai, mano nuomonė, yra aktualūs dalykai. Aš norėčiau uh, tyrimo autorių paklausti, kaip būtų galima pasinaudoti užjūrio teritorijomis, uh, kurios yra tame regione, Pavyzdžiui, galbūt reikėtų ES atstovybės e, kurti tame regione. Ką būtų galime, ką e, būtų galima padaryti, kad pasinaudotume užjūrio teritorijomis, kaip jos galėtų prisidėti? Ačiū, ponas Noizeris. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti tyrimo autoriams tiems, kurie kalbėjo. Kalbam apie svarbius dalykus e, - klimato pokyčius, atsinaujinančią energetiką. Tai yra sritis, kuriuose ES gali daug ką nuveikti. Manau, kad mes taip pat turime užtikrinti, jog dirbsime kartu su kitais donorais - Kinija, Australija, Naujaja Zelandija Manau, jog būtų labai naudinga, jeigu mes galėtume parengti bendrą strategiją. ir tokiu būdu geriau padėti ramio vandenino šalims. Dar dvi sritys liko nepaminėtos, kurios labai aktualios mums. Tai yra mokesčių prieglopšiai ramio vandenino šalyse. Reikėtų uh, galvoti apie juos. Jeigu bandome visame pasaulyje išgyvendinti tokius prieglopšius arba rojus, tai kaip tai gali paveikti Ramiojo vandenino šalis? Ir kitas klausimas, kuris vis dažniau iškils, yra toks. Ištekliai esantis vandenino dugne. Matome, kad vis daugiau išsivyšiusių šalių bando e, paskelbti savo teritoriją tam tikrą dalį Ramio vandenino dugno e, ir prasideda kova už išteklius. E, Europos Sąjunga ir Karibati turi pasirašę žuvininkystės sutarimą, nors buvo ketinama pasirašyti su grupėmis e, žuvininkystės e, e, sustarimus, bet Karibatė buvo tarsi nupirktas ir dabar turi labai e, daug privilegijų numatantį susitarimą su Europos Sąjunga, o mes norėtume galbūt labiau regionais pagrysto požiūrio. Dabar aš pati savo susitiksiu žodį. Noriu paklausti jūsų, jūsų institutas, universitetas, ar globaliai įvertino žuvininkystės sutarimų poveikį e, ramiajam vandeninui. Turiu galvoje sustarimus su Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, kokius poveikis e, vandenino ištekliams. Ir Ką Jūs galvojate, ar ištekliai tūno yra vietos lygmenių gerai valdomi, tvarkomi? Išorės veiksmų tarnybos atstovams dabar suteiksiu žodį. Carmen e, Seranu pasisakys. Labai ačiū. Aš esu Carmen Luis, e, išorės veiksmų tarnyboje vadovauju Ramėjo vandenino šalių skyriui labai trumpai. Aš su dviem kolegėmis, kolegomis atėjau, nežinau, kiek man skirta laiko, bet e, pasisakysiu tikrai labai trumpai. Mes labai e, džiaugiamės šiuo tyrimu. Štai yra regionas, kuris, e, apie kurį nekalba kasdien. E, politikų sutikimuose ir labai džiaugiamės, kad tyrimas toks atliktas, labai atidžiai įsiklausėme Kopasko asocijumo pasisakymų. Mums išorės veiksmų tarnyboje svarbiausias dalykas yra globalios politikos veiksmų vientisumas tame regione yra labai daug veikėjų, E, ten kalbu ne tik apie donorus, yra daug sektoriams e, numatytų politinių priemonių, pavyzdžiui, e, žuvininkysės sektorius, kuris ką tik buvo paminėtas, bet aš kalbu ir apie prekybą, yra pasirašyti partnerystės sutarimai laikini, deramasi dėl nuolatinių. Ir mes siekėme kad ir kukliai sutelkti visus veikėjus. Kija siekime keistis informaciją žiniomis apie visus politikos veiksmus dirbant Ramiojo vandenino regione ir siekime užsitikrinti nuoseklumą kaip galima didesnį, nes e, jeigu neturėsime e, užtikrinę to vientisumo, tai daug galime pridaryti žalos. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, mes taip pat siekiame žengti toliau negu tradiciniai e, ryšiai ir partnerystiai, kurie yra pagristi daugiausiai donorų e, gavėjų ryšiais. Mūsų tarnybos požiūrių reikėtų e, vadovautis kotonų sutarimo aštuntuoju straipsniu ir plėtoti politinį dialogą su kiekviena ir visomis šalimis esančiomis regione. Mes norime aptarti bendrus principus, bendras vertybės, e, kalbame apie žmogaus teisės, kurių niekas neminėjo, e, moterų klausimas, e, ramio vandenų šalyse, tai yra labai svarbu ir girdėjome ką tik tai apie vaikų santokas. Taigi bandome išeiti toliau Bandome žengti toliau, negu kad tie nuolatiniai punktai darbo tvarkėje iki šiol kalbėjome tik apie vystimas ir priekybą, o turime daug bendrų sąlyčio taškų, kuriuos galime plėtoti Europos Sąjungoje bendraudami su Ramėjo vandenino regionu. Šis regionas yra didžiulis, labai sudėtingas, labai įvairialypis, kaip ką tik trumpai buvo pasakyta tyrimo autorių. plėtojame daug regionių struktūrų, yra ir e, smulkesnių struktūrų. Buvo paminėta salų forumas, tai yra politinės e, principas arba kelias e, dirbamas su Australija, Naujaja Zelandija. Yra daug įvairių grupių, bendarbiavimas plėtojamas, Europos Sąjunga dirbs su geriausiu, su tokiu formatu, kurį kaip geriausia pristatys Ramio vandenino e, regiono šalys. Kol kas e, e, dabar noriu pasakyti, kad mes dirbsime su to forumu, kurį pasirinks pačios tos šalis, kaip savo pašnekovas su ES. Nežinau, ar dar turiu laiko. Ne? Gerai, viskas, ačiū. Dėkuoju, kad jūs taip sąmoningai pasirodėte. Penkias minutės konsorciumui skiriu visiems trims kalbėjusiems, pasiskirstykite tarpusavyje. Pirmiausiai profesorius Finding, kuris pirmasis ir kalbėjo. Prašom. Ačiū. Pirmiausia, Aš norėčiau trumpai atsakyti dėl žuvininkystės klausimo, kuris prieš galą čia buvo pateiktas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, ramia, ramio vandenino baseinė yra labai daug valstybių, kurios suverenumą e, demonstruoja tik per ekonominės e, pusės. Ir tuo požiūriu yra keliama labai daug klausimų dėl, pavyzdžiui, kai buvo pasirašomas dvišalis sustarimas tarp ES ir Kiribatų e, buvo keliami ir kiti klausimai, ne tik ekonominiai. Ir mes sakėme, kad reikia iškelti labai tvirtas, turbūt pionieriškas žuvininkysės valdymo sistemas. E, ilgą laiką buvo jos taikomas, anksčiau žuvininkysės agentūra apie tai kalbėjo, įvairius sustarimus pasirašusios šalys e, yra tuos klausimus kėlusios. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galvoju apie žmogaus teisės ir lyčių lygybę. Labai svarbu pripažinti, e, kad pasiekti galime ribotai studijoje tas ir buvo pasakyta. Praėjusiais metais buvo atliktas ir e, suorganizuotas seminarų dėl smurto lytinių pagrindų, dėl lyčių lygybės ir panašiai e, žmogaus teisų dimensijos e, klausimų yra kuriamas specialus projektas. Ir labai svarbu pripažinti to regiono įvairovę. Papua Naujoji Gynėja yra labai svarbi. Taip pat svarbu kalbėti apie naujus politinius darinius. Ir OCT e, yra labai svarbus regiono veikėjas. ES atlieka labai svarbu vaidmenį. Tiesą sakant, dėl Prancūzijos indėlio į tą regioną ES tampa svarbiausia e, donore. E, kad geriau integruotume OCT, reikia atlikti konkretesnių tokių veiksmų. Pavyzdžiui, galime atlikti tikimybės tyrimus E, skirtingose valstybėse narėse. Taip, OCT galėtų būti suderintos ir e, galėtų su, sujungtos į vieną planą. E, kalbėdamas apie OCT turiu galvoje užžiūrio valstybės ir teritorijas. Dėl uh, iš išgavimo, žaliavų išgavimo po jūros dugnu. E, svarbu e, suprasti, kaip regionas keičiasi. Papua Naujoji Gvinėja tampa regiono svarbia veikėja. Ir kiek aš suprantu šią sritį, e, Papua Naujoji Gvinėja greičiausiai nesileisi tokią veiklą. Ačiū. Um, uh, uh. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Aš manau, kad regionui, ponė pirmininkė ir Europos parlamento nariai, e, reikės e, tam tikrų um, atsargumo priemonių, kalbant apie e, žaliavų kasybą po jūros dugnu. Mes suprantame, kad yra žaliavų, bet jeigu mes norime jas išnaudoti, turime užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala aplinkai. Tai yra labai svarbus signalas, kurį mes norime duoti visiems partneriams. Kalbant dėl e, užžiūrio teritorijų ir valstybių bei jų dalyvavimo partnerystėse e, Ramiojo vandenino teritorijoje, dėkoju ponui Bongo iš tai, kad jis tą klausimą iškėlė. Labai svarbu suprasti, kad Tanaki, Naujoji Kaledonija, dabar pirmininkauja e, vienai subregioniniai grupiai. Ir OCT, tos užžiūrio teritorijos ir valstybės, jau dabar dalyvauja uh, viena, vienoje stambioje subregionioje instancijoje, kuri aktyviai reiškėsi regione. Šio požiūriu, ponė pirmininkė, jau e, lyderių matome ir mes norime tik paskatinti lyderystę ateityje. Dėl žuvininkystės galiu e, tik gražinti klausimą jums turbūt e, per man likusią 17 sekundžių. E, Kodėlgi dabar jūs atplaukėte į ramėjo vandenyną dėl tūnų nu išteklių? Jeigu mes juos turime, jie yra mūsų. Jeigu tie ištekiai yra mūsų, mes turime turėti galimybę diktuoti, kada, kaip ir už kiek mes ją, tą tuną jums parduosime. Euh, Belieka tik jums padėkoti už e, studijos pristatymą. E, tai bus labai naudinga mūsų ateities pamastymams. O dabar periname prie kitos studijos dėl socialinės ekonomikos potencialo vietos vystimosi Afrikoje. Ta tyrimą atliko uh, Eurise ir ponė Gydžiulija Galera pristatys mums tą tyrimą. Dabar suteiksiu žodį poniai Galerai. kad ji per 10 minučių pristatytų savo studiją. Ačiū, ponė pirmininkė, kad man suteikėt žodį. Dėkoju parlamento nariams, Europos komisijos atstovams ir kitiems dalyviams už tai, kad jie šiandien susirinko. Kaip jau ataskaitos pavadinime sakoma, aš pristatysiu pagrindinės socialinės ekonomikos potencialo vietos vystimosi Afrikoje e, tyrimo ataskaitos išvadas. Reikėtų padaryti žymiai daugiau, kad at, atliktume socialinės ekonomikos būklės tyrimą Afrikoje. Tačiau dabar jau turimos literatūros e, apžvalga ir keturiose valstybėse Ganoje, Etijopijoje, Maroke ir Kenijoje atliktos studijos leidžia padaryti bendrų išvadų ir jau e, leidžia pateikti pirminės politikos rekomendacijas. Organizacijos e, E, socialinės ekonomikos rytyje visuomet norėjo kurti vertę, o ne ją naikinti. Ir socialinės ekonomikos e, potencialas e, turi būti išnaudojamas stengiantis išvengti pelno socialinės ekonominės organizacijos tengiasi e, propaguoti savo valstybių interesus. Terminas socialinė ekonomika daugiau nebėra naudojamas, kad būtų apibriežti kooperatyvai, e, e, įvairios asociacijos ir fondai. Iš tyrimo ataskaitos galima padaryti išvadą, kad socialinė ekonomika yra Afrikos ekonomikos augantis segmentas, tačiau jis nėra pripažįstamas. Socialinės ekonomikos terminas nėra plačiai naudojamas Afrikos kontekste ir jis neįeina į e, politikos kuriejų ir tyriejų įprastą terminiją. Tačiau tai nereiškia, kad tos valstybės neturi socialinės ekonomikos. Priešingai, būtų galima sakyti, kad Afrika yra tas žemynas, kuriame socialinė ekonomika suvaidina vieną iš svarbiausių vaidmenų, kadangi visos Afrikos valstybės turi labai daug organizacijų, kurios siekia ir socialinių, ir ekonominių tikslų ir vykdo labai daug veiklos susijusios su bendrųjų interesų paslaugų kūrimu ir bendrosių interesų prekių rinkimu. Socialinės ekonomikos koncepcijos pritaikymas tokiam žemynui kaip Afrika gali būti problematiškas, nes dėl to iškyla rizika, kad bus ignoruojamos turtingos tų valstybių tradicijos, kurios yra įsitvirtinusios šalise. Todėl mes turime koreguoti socialinės ekonomikos ekonomikos ribas, kad atsižvelgtume į atitinkamas savitarpio pagalbos tradicijas, kurios Afrikoje yra egzistuoja. Mes išsiaiškiname visą eilę organizacijų, kurios ir e, bendrijos pagrindų. Jūs turėtumėt kalbėti lėčiau, sako pirmininkė, nes jūs esat verčiama. Nereikėtų skaityti, žinot, reikėtų, kad jūs mums papasakotumėt. Uh, Kad išvengtume e, šios rizikos, mes pakoregavome socialinės ekonomikos ribas, kad būtų atsižvelgiama į atitinkamas abipusis pagalbos egzistuojančios Afrikoje tradicijas. Kaip jau sakiau, mes išsiaiškinome visą eilę organizacijų. Konkretus pavyzdys yra pateikiamas toks. Neformalios savitarpio pagalbos grupės. Jos užpildo e, nefunkcionuojančių formaliųjų institucijų nebuvimo stoką. E, dar geras pavyzdys būtų kooperatyvai. Kaip ir Europoje, jų atsiradimas atsiprašau, Europoje jie atsirado iš apačios į viršų, o Afrikoje priešingai jie buvo sukurti kolonijinių vyriausybių, bet pasaraisiais dešimtmečiais matoma, kad kai kuriuose valstybėse tikrieji kooperatyvų modeliai atsigauna. Galiausiai mes turime asociacijų, kurios kartais yra įvardinamos kaip nevyriausybinės organizacijos. Jos yra pagrystos bendrais profesiniais, ekonominiais, o socialiniais interesais. Antroji išvada, kurią galėtumėm padaryti, yra tokia. Socialinė ekonomika ženkliai prisėda prie vietos vietos ekonomikos raidos. Iš tiesų, socialinė ekonomika sukuria vietos bendruomenėms institucinę sąrangą, kuri leidžia deramai išnaudoti uh, E, piliečių gebėjimus išspręsti pagrindinės problemas visoje eilėje e, vis bendro intereso sričių, įskaitant e, viešųjų prekių suteikimas, tokių dalykų kaip maisto sauga, galimybė gauti vandenį ir sanitarnės paslaugas, energiją, saugumą, sveikatos ir socialinės paslaugas. Socialinės organizacijos taip suteikia daugiau galių paprasiems žmonėms ir dažnai jos dirba labai ribotais ištekliais su labai ribotais ištekliais. Socialinės ekonomikos problemas galima vertinti iš skirtingų perspektyvų. Ji prisideda prie e, ekonomikos e, e integruotumo. E, tiekiamos visuomenė reikalingos paslaugos, e, kurių vietos e, viešosios įmonės nesugeba atlikti. Kooperatyvų raida e, leidžia suteikti e, Etijopijoje E, prisideda prie e, smulkių įmonių raidos, tas pats yra Ganoje. E, Etijopijos smulkios įmonės labiau prisideda prie skurto mažinimo negu kitokios organizacijos. Socialinės ekonomikos organizacijos taip pat atlieka labai svarbu vaidmenį, kuriant naujas darbo vietas ir apsaugant užimtumo stabilumą. Įdomus pavyzdys būtų kitoks. The... Įdomus pavyzdys būtų uh, E, argano aliejaus sektoriuje Marokė dirbančių žmonių rėmimas. Uh, E, įtraukus daugiau moterų, e, moterų statusas pagerėjo, tai yra padaryta kooperatyvų dėjimo dėka ir moterų balsas dabar yra išgirstamas, o tradicinė musulmoniškose visuomenėse tai retai atsitinka. Galiausiai socialinės ekonominės organizacijos prisideda prie geresnės pusiausvėros pasirstant išteklius. Dalyvaujant vietos e, subjektams, tokios organizacijos leidžia skatinti visą apimantį valdymo modelį. Taip, vietos bendruomenė gauna daugiau galių strategiškai priimant sprendimus ar priimant strateginius sprendimus. Tačiau socialinės ekonominės organizacijos dažnai susiduria su kliūtimis, kurios trukdo jų raidai. Viena iš svarbiausių kliučių yra, atsiranda dėl to, kad nėra pripažįstama socialinė ekonomika. Dėl to dažnai e, atsiranda negera juridinė bazė ir neveiksminga politika. Kaip parodo, o, parodė Europos patirtis, reglamentai, kurie yra gerai parengti ir yra, kurie, kurie yra palankus visuomeniai, gali tapti e, galingiausia varomąją jėgą socialinės ekonominėms organizacijoms. O Afrikoje viešoji valstybių politika retai kada gali paremti visuomenės raidą, dėl to, kad tokios politikos arba visai nėra, arba jos trūksta, arba ji yra dirbtinai tiesiog perkeliama iš vakarų valstybių, neatsižvelgianti į vietos kultūrinės tradicijas. E, kitas svarbus veiksnys e, skatinant socialinės ekonomikos įtakingumo didinimą yra e, nekompetitingi valdytojai ir gerų valdymo sistemų nebuvimas socialinės ekonominėse organizacijose. Šios studijos tyrimai uh, Europos pagalbas besisačiam šamis politikai e, turės nemažai įtakos. Pirmiausia, reikia pripažinti, kad socialinė ekonomika Afrikoje egzistuoja. ES turėtų prisidėti prie e, informavimo apie socialinės ekonomikos atsiradimą Europoje ir turėtų taip pat būti informuojama apie tai, kaip ji gali prisidėti prie skurdo mažnymo. Europa taptų lyderė, išaiškindama uh, kokį svarbų vaidmenį atlieka skirtingos organizacijos sudarančios socialinę ekonomiką Afrikoje. Taip pat Europa galėtų tapti lyderę, e, didindama žmonių informatumą apie socialinės ekonomikos egzistavimą ir indėlį prie formalios ir neformalios ekonomikos atotrukio mažinimo. Be to, turim būti didinamas supratimas apie pačias socialinės ekonominės organizacijas ir jų galimybės bei vaidmenį skirtingose ūkio sektoriuose, įskaitant galimybę e, naudoti socialinę apsaugą, maisto saugą, švietimo sistemą, transporto sistemą. Be to, ES turėtų uh, įtraukti socialinę ekonomiką į ES humanitarnės pagalbos politiką. Socialinė ekonomika turėtų būti įtraukta, socialinės ekonomikos organizacijos turėtų būti įtrauktos į bendradarbiavimo partnerių sąrašus ir Afrikos valstybės turėtų būti skatinamos įtraukti įvairias socialinės ekonominės organizacijas į sąrašus tų subjektų, kurie turi būti kviečiami konsultacijoms. Kad geriau suprastume socialinės ekonomikos vaidmenį ir potencialą, ES turėtų remti naujus mokslinius tyrimus, kuriais socialinės ekonomikos žemėlapis visose Afrikos valstybėse būtų parengtas. Tai būtų surenkami nauji duomenys, kurie prisidėtų prie šią sektoriaus ekonominės reikšmės ir būtų uh, aiškiau apibriešti dabartiniai bendradarbiavimo projektai ir gera bendradarbiavimo praktika, kurią įgyvena tarptautinės organizacijos su savo partneriais Afrikoje. Uh, Kitas dalykas, dabartinės ES priemonės, skaitant ES plėtros fondą padėti Afrikos valstybėms, e, turėtų būti daugiau dėmesio skiriama e, Afrikos ekonominių socialinių organizacijų gebėjimų stiprinimui, turi būti daugiau dėmesio skiriama mokymo institucijos, universitetams, mokykloms, e, turi būti geriau panaudojami socialinios ekonomikos e, E, subjektų naujose ES valstybėse narėse sugebėjimai, e, nes tos valstybės sugebėjo pakoreguoti socialinės ekonominės struktūras savo valstybėse narėse. Taip pat daugiau dėmesio turi būti skiriama e, socialinė ir ekonominė infrastruktūrai, kad socialinės ekonominės organizacijos galėtų geriau dirbti. Turėtų būti parengiami projektai novatoriškoms socialinėms ekonominėms iniciatyvams Be to, socialiniai, ekonominiai tinklai, sujungiantis pietus ir šiaurę, pietus ir kitas pietų valstybės, turėtų būti sudaryti sisteminiai veiksmai, yra reikalingi e, su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, kad būtų sukurtas uh, skirtingus subjektus e, apimantis darbo klimatas ir e, būtų geriau koordinuojami jų bendri veiksmai, o Afrikos organizacijos galėtų sukurti reikalingą teisinę bazę, kuri leistų e, skirtingoms socialinėms ekonominėms organizacijoms dirbti veiksmingiau ir būtų pažabotas spontaniškas elgesys Turime suprasti, kad socialinių ekonominių organizacijų raida turi būti gerinama. Floor is for Mr. Mitchell. Um, ta... Ponas Mitchell, labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponė Galera už pranešimą. Porą dalykų paminėsiu. Socialinė ekonomika tai savotiška tarp privačiosios ir viešosios ekonomikos. Ir dabar pat kaup galega. Kod... E, Donega, Donegalė tokia šeima yra jos, to šeimos būtent tėvas Galagan, jis kooperatyvinio judėjimo steigėjas buvo Airijoje. Kooperatyvai buvo žuvininkystės, maisto produktų e, sektoriuose. Tad ponia galerė, kartu ir gal komisijos norėčiau paklausti, ar buvo atliktas koks nors tyrimas? Tiesiog įver, per kurį būtų įvertinama 20-o amžiaus Europoje kooperatyvinio judėjimo istorija ir ką būtų galima pasimokyti iš to kooperatyvinio judėjimo. Toliau e, klausimas dėl vėlgi e, susigiminiavimo mokyklų, ligoninių, kooperatyvų. Antai Airijoje yra uh, gerai, šiaip jau susi, yra to, tokio susigiminiavimo atveju maisto produktų, ko, tarp maisto produktų kooperatyvuose. Ir, ir kai kurios įmonės buvo, kaip sakant, privačios įmonės, bet po to pavirto kooperatyvais. Etijopijoje veikia viena airijos grupė kuri e, tiesiog dalyja sėklas augalų, e, kurios tinkamos Etiopijos klimat, e, klima, klimato sąlygomis, po to naujos sėklos užauga, jos toliau tada paskleidžiamos. Tad yra iš tikrųjų potencialų. Tai tada norėjau paklausti, Pirmiausia, ponios galera, galeros, ar jūs e, šiaip jau atlikot tam tikrus kooperatyvinio judėjimo e, atvejus, istoriją ir gal tiesiog e, užfiksavo tam tikrų sėkmės istorijų, o komisijos norėjau paklausti, ar yra Europos kooperatyvų ir e, kit, kit, kito regijų, kit, kitų regionų valstybių kooperatyvų susigiminiavimo potencialo, nes e, būtent e, iš tikrųjų susigiminiavimo e, pagrindų iš ties būtų galima pasikeisti patirtimi. E, Pone Garinsai, žodis jums. Ačiū, turiu klausimą tyrimo autoriai. Ačiū jai už tai, kad pakalbėjote apie tyrimą. Jei teisingai supratau, tai atrodo, jūs sakėt, kad ES turėtų, te, turėtų konsultuoti socialinės ekonomikos klausimais, tačiau jūs neminėjot, kad ES turėtų padėti, bet čia taip, kalbant apie, sakykime, mikrofinansų sektorių ar kitus sektorius, mikrofinansų sektorių, sektoriaus pavyzdys rodo, kad skiriant, kad ir mažai pagalbos, vis dėlto patys neturtingiausi žmonės gali išsiversti, palyginti su kitais sektoriais, kur skiriama kur kas didesnė pagalba. Antai mm, mikrofinansų sektoriaus refinansavimas, mm, kapitalo rinkose, tai kai už tai moka Europos e, valstybės. Tad ta, kai vėlgi numatomos tam tikro kapitalo skirimo palūkanos. E, ačiū. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui, ponu Nikol, Nikola Taylor. Trys minutės skiriamos jums laiko. Labai ačiū. Komisija sveikina šį tyrimą. Iš ties aptariama labai svarbis rytis. Galėtume apie jį kalbėti kartu pasaulio banko mm, ataskaitos kontekste, ataskaitos, kuriame, kuriame, kurioje įvertinta Afrikos jaunimo užimtumas. Uh, Tad e, užimtumo modeliai, kurie veikia Afrikoje, nes nepamirškim, kad e, nemažai jaunimo lieka žemės ūkio sektoriuje. Tad čia socialinės ekonomikos koncepcija yra labai svarbi nes iš tikrųjų ją galima prisidėti prie vietos šalių e, ūkio vystimosi ir gyventojų pajamų didėjimo. Na, o sąžininkai pasakysiu, socialinės ekonomikos terminas e, nelabai plačiai paplitęs, aš turiu galvoje vystimosi klausimams skirtą literatūrą, bet tai nereiškia, kad e, tam nebūtų pritariama reikėtų nepamiršti, kad socialinė ekonomika ypač minima komisijos komunikate skirtame šiam klausimui dėl tvarios tvaraus vystimosi iš ES išorės ryšių komunikato ir ten aiškiai pasakyta, kad ES rems e, iniciatyvas, kurios prisidės prie socialinės ekonomikos klaidos įvairiuose sektoriuose. O greta to mes vis labiau remiam remiam tai, ką vadinam neformaliaja ekonomika ir kartu socialinė, e, socialinė įtraukti, kartu didelį dėmesį skiriam e, atskirų žmonių e, tam tikrų įgūdžių, kvalifikacijos vystimus. Visą tai vėlgi prisideda prie socialinės ekonomikos. Dar paminėtina, kad dabar jau vertinami, tai yra mes esam paskelbę tam tikrą tai yra, konkursą, projektų konkursą ir dabar jo rezultatus vertinam. Susiję, konkursą susiję, susijusi su aptariamu klausimu. Tad tokiu būdu e, bus e, partneriai e, laimėję galės gauti lėšų. Dabar rengiamas be to dar veiksmas, kuris skirtas partnerysčių kūrimui e, Rytų Afrikoje. E, tas veiksmas rengiamas šiais metais ir galbūt pasirodys ir daugiau konkretesnių veiksmų susijusių su šia sritimi. Labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai galerai, kad šioji atsakytų į klausimus. Jums skiriu tris minutės. Labai ačiū. Labai ačiū už pastabas, Deja, tai tyriamasis tyrimas ir reikia dar papildomų tyrimų. O šiaip jau tyrimas e, yra riboto pobūdžio, nes tai susijęs su apskritai socialinės ekonomikos koncepcija kaip po tokia. Socialinė ekonomika labai plačiai suvokiama Europoje, dažnai painiojama socialinė ekonomika su socialinėmis įmonės, su socialiniu uh, socialiniais verslininkais. Tad tikrai e, savoka pati neaiški. Ir mes dirbom kartu su Afrikos tyrėjais ir tiesiog apibrėžėm socialinę ekonomiką. Viena. Antra. Nėra patikimų duomenų apie socialinę ekonomiką Afrikoje duomenų, kuriais būtų galima įvertinti šio sektoriaus svorį ir svarbą. Tačiau itin svarbu ES yra štai kas. Svarbu e, tiesiog e, prisidėti prie to, kad socialinė ekonomika kaip koncepcija būtų pripažinta. Socialinė ekonomika, kurie apimtų ir šeimas, tam tikras asociacijas, kooperatyvus. Na, dabar dėl konkrečių klausimų. Europoje atlikta nemažai tyrimų, per kuriuos buvo įvertinama kooperatyvų vaidmuo ir poveikis kooperatyvų veiklos 20-ame amžiuje. Ir čia galite tiesiog užeiti į mūsų mano paties instituto e, tinklalapį, ten kaip tik e, paskelbtos irgi tyrimas e, ir kuris įrodo, kad kooperatyvai paprastai geriau atsilaiko palyginti su pelno siekiančiomis įmonėmis krizės laikais. Toliau buvo paminėtas tinklų kūrimo, partneriščių kūrimo klausimas. Tinklų partneriščių kūrimas yra svarbus e, tiesiog tam, kad socialinės ekonomikos iniciatyvos būtų sėkmė. Mūsų tyrimas parodė, kad e, sėkmingiausios socialinės ekonomikos iniciatyvos iš tikrųjų pasiteisino vietinių partnerysčių dėka, partnerysčių, kurios apėmė e, įvairias suinteresuotasias šalis susijusias su vystimosi klausimais. Na ir galiausia buvo pateiktas klausimas, kągi turėtų daryti ES. Pirmiausia, ES turėtų pripažinti socialinę ekonomiką kai aš dalyvavau konsultavimuose procese, tai maščiau pirmiausia apie ES delegacijas veikiančios Europ... E, Afrikos šalyse. Šios delegacijos turėtų palaikyti geresnius ryšius su įvairiais socialinės ekonomikos subjektais. Tai tiek, labai ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Tad man belieka tik tai padėkoti Jums už tai, kad Jūs pristatėt e, tyrimą ir tikrai mes pasisėmėm įkvėpimo per būsimą kadenciją. Na, o dabar pereikim prie 11 darbo atvarkės klausimo. Ir dabar iš... išklausysime komiteto delegacijos vizito Sudane ataskaita buvo lankomasi kartume nuo ko 25 iki 27 metos. Fiona Hall vadovavo šiai delegacijai E, joje buvo ji pati ir kolega Augustinas Dies Demera Garcia Consuegra. Prašom, ponė Hol, žodis jums. Labai ačiū. Pirmiausiai atsiprašysiu, kad neparengiau dar raštu mūsų ataskaitos. Mes tik pradame apie tai kalbėti, kol kas su panu Diezdėme yra dar neaptarėme visų klausimų yra ir dėl vertimo šiokių tokių problemų. Taigi iškart, kai tik tai parengsime, to visiems išdalinsime e, tą mūsų ataskaitą. Mūs, e, su mumis turėjo vykti ponas Kačmarikas, tačiau laiku jam nebuvo išduota vizą. Ir tai buvo gana simboliška, nes mes norėjome susitikti su daugeliu tarptautinių organizacijų atstovais, Sudane, pilietinių organizacijų atstovais apie e, problemas, su kuriomis jie, jie susiduria iš valdžios institucijų pusių, kaip pavyzdžiui kažkas bando atvykti į tą šalį ir mums pavyko užsitikrinti, kad mūsų delegacija vis tai galėjo pakliūti šią šalį, nuvykti. Keletą faktų, kurie yra esminės svarbos ir kurie susijęs su bendraja situacija. Pirmiausia, prezidentas e, Bašė e, buvo, ja, jisai yra kaltinamas tarptautinio teismo ir tai yra susijęs su tam tikrais Sudano vyriausybės poziciniais veiksmais. Per pastaisius de, dešimt metų kokie pokyčiai vyko. Aš paskutinį kartą ten lankiausi 2004 metais. Atsirado nuo to laiko pietų Sudanas kaip atskira šalis. 75-80 procentų naftos išteklių buvo tokiu būdu prarasta. ir galima sakyti, kad e, buvo mm, labai sumažėjo ištekliai naftos ir dėl to sumažėjo pajamos, e, nuo naftos ir priklausė tos pajamos šalyje. Mes per savo porą dienų sutikome su e, vyriausybės atstovais, su nacionalinės E, visuomenės atstovais, taip pat e, su humanitarinė organizacijos atstovais, Humanitarian Aid konkrečiai, su nevyriausybinių kitų organizacijų atstovais ir tarptautinių NVO. Pavyzdžiui, tarptautinio Raudono kryžiaus komiteto atstovais, e, įvairių jungtinių tautų organizacijų atstovais ir, kaip sakiau, pilietinės visuomenės atstovais. Ir su su pastoralistais taip pat sustikome. Mes siekėme, pasižiūrėti, tai yra e, nuoseklumas. Mes kai ką, pavyzdžiui, išgirdavome, išgirdavome iš vyriausybės ir visiškai priešingus dalykus iš kitų pašnekovų. Ką sako vyriausybė Sudano? Aš bandau perteikti jų dabar žodžius. Sakoma, kad e, šalis patiria daug sungumų dėl to, kad neteko pajamų iš naftos ir visi mūsų prašė daugiau pinigų. Dabar problemos tikrai yra trejopos finansinės. Pirmiausiai e, šaliai taikoma JAV e, sankcijos nuo 10-mečio, kai sutane veikė teroristai, įskaitant e, Osama Bin Ladenas, ten slapstėsi. Ir dėl to bankai iki šiol neskolina Sudanui pinigų, nes e, tai yra, mes matome globalią bankų sistemą ir kai kurie bankai priklauso amerikiečiams, net ir Azijos, Afrikos bankai. Antras dalykas E, Sudanas nepasirašė e, kotonų sutarimo dėl e, tarptautinio teismo pirmiausiai problemų ir dėl to, kad Albašyras yra traukiamas atsakomybėn, buvo pateiktas jam kaltinamas teismo. ES labai kūrybiškai bandė paremti e, vystomuosius projektus, nežiūrint tos situacijos. Buvo panaudotos likusios lėšos iš devintojo, e, dešim, vystimasi fondo, taip pat ir Stabex fondų e, lėšos likusios. Ir trečias dalykas - šalis yra nepaprastai stipriai įsiskolinusi ir jai sunku pasiskolinti net iš tų bankų, kurie tarsi ir skolintų dėl to, kad e, labai e, prasta reputacija kredito yra to šalies ir e, Sudano tektų mokyti labai aukštas palūkanas. Buvo dabar pradėtas procesas pagal e, labai įsiskolinusių šalių iniciatyvą, kad būtų dovanota dalis skolos, techninis darbas prasidėjo ir paskui jisai pereis prie politinio ligmens. Tiksliau, ar tai perei, ar bus pasiektas politinis ligmuo yra didelis klausimas. Mes sustikome su ministrais ir visi kalbėjo panašiai, tačiau Kai sutikome su nevyriausybės atstovais, e, išgirdome labai šokiruojančių dalykų ir visai kitai buvo kalbama. Aš e, ketvirtaisiais metais Darfūrė lankiausi su vystimosi komiteto delegacija. Mums dabar nebuvo leista ten vykti, parlamentas neleido mums ten vykti. Ir vyriausybė taip pat griežtai atsisakė išduoti tokį leidimą politika vyriausybės nuosekli buvo užkirsti kelią patekimui ten, kaip galima e, tvirčiau, norint išvykti iš kartumo, bet kokia tarptautinė organizacija turi gauti leidimą. O pavyzdžiui, atsisakyti leidimą labai su, nesunku pasakyti, kad programa netinka vyriausybės norų arba, pavyzdžiui, nesaugu vykti tam tikrą teritoriją. Gali būti pasakyta, kad, pavyzdžiui, galite važiuoti, bet reikia gauti valstijos, provincijos leidimą ir tas bus užblokuotas. Tai yra, matome, kad yra daugybė būdų vyriausybė užkirsti kelią atvykėliams išvykti iš kartumo ir mes nepamatėme ne vieno vystomojo projekto užkartumo e, švietimo centrą e, aplankėme kartume, kuris statomas iš es lėšų ir tai atitiko vyriausybės norus. Taip pat pamatėme, kad labai sumažėjo tarptautinių organizacijų, kurios veikia Darfūre ar e, Sudano pietuose. ir matome, kad vis mažėja galimybės patekti į Sudano periferiją ir tuo pačiu metu nepaprastai išaugo smurtas e, prieš tas bendruomenės. Kai 2004 metais nuvykome į Darfūrą, e, E, žinome, kad tuo metu buvo, baigėsi laikotarpis, kaip masiškai buvo žmonės išvaromi iš savo teritorijų, kaimai buvo deginami. Ir matome, kad dabar tas pats kartuojasi kaip trečiaisiais, ketvirtaisiais metais. 2 e, ar 300 tūkstančių žmonių e, Darfūre yra išvaryti iš savo namų. Vyriausybė dabar naudoja samdomus žudikus iš e, Nigerio ir Malio ir naudoja specialias e, paėgas, kurios degina kaimus, jau galvoja, kad ten gali būti sukilėlių. Taigi žmonės yra išvaromi iš savo e, kaimų, stumiami į stovyklas asmo atsakingas už Junami, tai yra bendra Junktinių tautų Afrikos sąjungos e, misija, e, tai yra ruandietis, jis sako, tai yra paprasčiausiai etninis valymas, jo paėgos yra labai e, kritikuojamas už tai, kad jie nesustabdo smurto, bet jie sako, kad jie gali tik patys gintis, jie gali saugoti mm, stovyklas, maisto konvojus, bet negali tos paėgos apginti gyventojų e, gyvenančių kaimo teritorijose. Ir jisai e, sakė, kad smurtas e, tarsi auga jeigu panašu kaip ir prieš dešimt metų viskas. Vyriausybė, e, jeigu mano, kad yra sukilėlių, e, daro invazijas ir jie savo, kad nori iki 14 metų pabaigos e, eliminuoti bet kokią sukilėlių veiklą ir dėl to jie taip daro, taip sako vyriausybė. Bet egzistuoja labiau tradiciška į įtampa tarp tų pastoralistų, tai yra um, piemenų ir uh, ūkininkų, kurie gyvena sėsliai. Aš vėliau dar apie tos uh, uh, ganyklose ganančius gyvulius žmonės pakalbėsiu vėliau. Bet yra ta tradicinė įtampa ir be to yra kova tarp skirtingų genčių. Prieš dešimt metų to dar nebuvo, bet vyriausybė, finansuoda, vyriausybė tuomet finansuodavo e, jų veiklą, o dabar, kadangi vyriausybė skiria mažiau lėšų, tai gentis pradėjo tarpusavėje kariauti, pavyzdžiui, yra kažkokių iškasenų e, netoli Darfūro ir daug kas nori kontroliuoti tinkamas kasyklas. Matome, kad banditizmas ir nusikalstamumas didėja. Dėl to žmonės nepaprastai kenčia. Ir tuo pačiu metu vyriausybė visiškai nepripažįsta to. E, sakoma, kad e, ji neleidžia daugelio organizacijų vykti Darfūrą. Ir e, tarptautinio Raudono kryžiaus komitetui nebeleidžiama ten vykti, nes Sudano mm, raudonasis pusmenulis veikia. E, e, vyriausiasis reikalų, pabėgėlių reikalų komisaras, e, jo atstovai taip pat nebegali ten keliauti, nes sakoma, kad nėra pabėgėlių. Ir jeigu atvyksta žmonės iš pietų Sudano, tai vyriausybė sako, seno, kad čia yra mūsų broliai, taigi uh, E, jie nepripažįstami kaip pabėgėliai. Aš galėčiau kalbėti apie e, tuos piemenys ar e, apie moterų klausimą, bet man jau darom ženklai, kad aš nebeturiu daug laiko. Ką mes su ponu dėsdėme yra pamatėme, yra tarsi mums žadintuvas skambutis – nes galvojame, kad reikėtų prašyti kitą savaitę skubos tvarkas svarstyti rezoliuciją apie Sudano padėtį, nes žmonės, e, daugybė ten žmonių negauna jokios humanitarės pagalbos ir tai yra baisus dalykas. O tas skaičius didžiulis. Ačiū. Ponas Dėsdemeira, labai ačiū gerbimą pirminkę, aš labai trumpai kalbėsiu, kadangi Fiona puikiai apibendrino mūsų vizitą kuris vyko kovo 25-27 dienomis. Aš norėčiau dar paminėti porą klausimų, kurių ji nepalėtė. Nenorima jokios kontrolės. Aš klausiau ekonomikos reikalų viceministro apie biudžeto eilutes, kurios skiriamos socialiniams e, reikmėms. Jis man pasakė, kad jis nežino, kiek lėšų skiriama. Jis sakė, žino, kiek procentų, bet, ne, e, ne, bet nežino konkrečiai sumų. E, Taigi kyla įtarimas, kad pagalba yra skiriama e, samdiniams e, apmokėti už jų veiksmus. Kitas dalykas - aplinka. Mes sustikome su aplinkos ministru. Sakoma, kad kad Nilas yra gyvybės šaltinis, bet kai paklausime apie vandens grinumą ir e, Nilo užterštumą, kai kalbėjome apie atliekų išmetimą ir nuotekas, apie tai, kad tos nuotekos patenka į e, vandens rezervatus, paskui rezervuarus ir paskui e, vanduo užteršiamas e, vystosi malarija, o vyriausybė savo, kad nėra Nilas užterštas. Taigi aplinkos apsaugos klausimai yra labai svarbus. Kitas dalykas - dikumėjimas. Taip pat aukso kasyklos. Fiona paminėjo tai. Tie dalykai labai neigiamai veikia aplinką. Žinome, kad pastoralistai, piemenys ir seislė gyventys ūkininkai nuo seno nesutarė e, piemenys iki 3000 km nukeliauja su savo gyvuliais ir e, vedasi šeima su savimi. Jiems reikia pagalbos, jiems reikia užtikrinti švietimą, sveikatos, tam tikrą pagalbą suteikti. Tačiau Taip pat reikia nepamiršti, kad kai kurie iš jų yra ginkluoti, e, kai kurie, nors yra ir taikių, bet daugas iš jų yra įsivėlę konfliktus. Galvijai. Galvijai taip pat prisideda prie BVP. nes parduodama daug galvijų Saudo Arabijai. Tačiau e, gyvūnų gerovės sveikatos problemos iškyla. Ir e, tų klausimų taip pat reikia nepamiršti. mokėjimo operacijos. E, reikia kalbėti apie tai, nes daug pinigų yra paprasčiausiai pasiglemžima. Ir baigdamas pasakysiu, kad Fiona labai gerai apibendrino mūsų apsilankimą Sudane ir kartume. Ponas Gerins, dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai stebėjau du pasisakymus, abu pasisakymus e, mūsų e, autoriai pranešimų e, parengė labai sudėtingus e, pranešimus. Pirmiausia, Fiona Hall sakė, kad e, nereikėtų kištis į valstybių narių, valstybių Afrikoje raidą. Taikos priemonės Afrikoje prisideda prie, pavyzdžiui, Sudano į stabilumo ekonomikos, ypač Darfūro, todėl Europos Sąjunga tokiu būdu prisideda prie suverenios valstybės raidos. Kitas dalykas. Kas iš tiesų rūpinasi piliečiai Sudane? Man atrodo, kad niekam jie nerūpi. Vyriausybė mato genčių karus, bando su jais susitvarkyti, bet iš tiesų nieko daug nėra padaryta. Ir trečias pasibėjimas. Nuo nepriklausomybės atkūrimo padėtis, Afriko, e, padėtis Sudane labai pasikeitė. Pietinė valstybė po nepriklausomybės paskilimo e, 2005 metais pasirašė reikalingus susitarimus, 2012-2011 metais įvyko svarbus referendumai ir išspręstas klausimas, kas bus e, naftos išteklių savininkas. E, Hartumo valdžia, kuri buvo nepaprastai griežta, visuomet susilaukdavo e, Kinijos pritarimo. Kinijos paramos Junktinių tautų saugumo taryboje. Ir dabar reikia išsiaiškinti, ar Kinija pakeitė savo poziciją Hartumo atžvilgiu. Mm, žinom, kokia dabar Kinijoje padėtis, ne taip, kaip buvo anksčiau, ir žiūrėkime, ar ir toliau blokuos sankcijas. O protingos sankcijos tokioje e, vietoje kaip kartumas, tai nėra toks jau didelis dalykas turbūt. Mes matydame visą laiką Kinijos nuolaidumą ir man kyla klausimas, ar nereikėtų šiandien pagalvoti apie šiek tiek protingesnės sankcijas. Ir dar vienas dalykas. Aš manau galiausiai, kad toje valstybėje visos sąlygos, apie kurias turime kalbėti, apie e, kalbėti siekdami valstybės raidos, e, yra labai sudėtingos. Ir aš dėkoju uh, Tame vizite dalyvausiems abiems mūsų pranešėjams jie pateikė daug e, nušviečiančius informacijos. Ir dabar turime suprasti, kad vis tik reikia rasti e, sprendimą tokioje padėtyje, kuri yra nepaprastai sudėtinga. Manau, kad e, mes dabar atsidūrėme patys prieš savo nepajėgumą tokioje sudėtingoje padėtyje. Labai ačiū. Dabar išorės veiksmų tarnybos atstovui žodis. Durotei Stark. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Ačiū e, kolegoms parlamentarams už labai išsamę ataskaitą. Aš neturėjau kada pasirenkti e, šiam posėdžiui, todėl ilgos kalbos neturiu. Šiek tiek apie mūsų bendradarbiavimą su Sudanu. Visiškai sutinku, kad reikia išlaikyti e, Sudaną mūsų dėmesio centre. Šiandien e, ši valstybė yra labai kritinėje padėtyje ir jeigu ji įsivelsi dar gilesnį konfliktą, bus destabilizuotas visas regionas ir mes jau čia kalbame tik apie Sudaną, bet e, e, ir apie kitas e, valstybės, pavyzdžiui, Sahelių regione. Kaip sakė gerbiami parlamentarė, smurtas Darfūrė pasiekė neprecedentišką lygį po 2003 metų genocido. Humanitarnės pagalbos tiekėjai nebegali pasiekti Darfūro ir kitų Sudano dalių jau daug metų buvo išreikšta šiokia tokia viltis, kaip prezidentas paskelbė, kad bus pradėtas nacionalinis dialogas. Tai yra galimybė, kurios mes neturėtumėm praleisti, ją reikia pasinaudoti. Tačiau mums reikia visą apimančią proceso, ap, traukiančią visus e, suinteresuotus subjektus, įskaitant ir ginkluotasias grupuotės, periferinių regionų gyventojus. Ir tik tokiu būdu mes galėsime daugias sluoksnius konfliktus sudane išspręsti. ES atlieka labai svarbu vaidmenį tokį holistinį procesą sukuriant ir mes, europiečiai, džiaugiamės, kad ES aukšto lygmens įgyvendinimo grupė E, vadovaujant Afrikos Sąjungos prezidentui Bombeki, kuria svarbius e, e, projektus mes skatiname visus svarbius pareigūnus glaužiai bendradarbiauti, siekiant ilgalaikės taikos ir sutaikinimo, taikos ir sutaikinimo sudane. Kadangi, kaip jau sakėte, santykiai tarp ES ir Sudano yra sudėtingi, ne tik todėl, kad prezidentui yra iškelti kaltinimai, kur ir byla dar neišnagrinėta, dėl to politinis dialogas tampa labai sudėtingas. Turbūt žinote, kad praėjusią savaitę ES ir Afrikos vadovų susitikime Sudano atstovų nebuvo, nes e, mums jiems nusiustas kvietimas pirmajam vicepirmininkui, visam prezidentui e, pažeidžia Afrikos sąjungos e, sprendimus Tokie vizitai yra labai svarbus, nes per juos mes galime parodyti, kad ES egzistuoja, be to mes suteiksime signalą, kad ES rūpinasi Sudano žmonėmis, kad e, dalyvauja ten vykstančiose procesuose. Šis vizitas buvo dar vienas žingsnis e, iš Europos parlamento pusės e, stengiantis padėti tai valstybei. Praėjusiais metais jaunieji politikos lyderiai iš Afrikos buvo pakviesti čia į Bruselį e, skirtingų opozicinių partijų, opozicinių judėjimų atstovai e, palaiko ryšį, e, yra užmesgę tarsi tinklą ir tai mums suteikia idėjų bendradarbiavimui. Taip pat aš žinau, kad ir Sudano, ir Pietų Sudano parlamentų pirmininkams yra nusiųstas uh, kvietimas e, Europos parlamento pirmininko vardu. Kol kas tas kvietimas yra užšaldytas tarsi dėl problemų iškilusių pietų sudane. Taigi dabar tokia padėtis. Ačiū. Thank you very much. Monsieur Görens, pour une petite... Ponas Görens turi trumpą pastabą. Trumpą pastabą. Aš vis tik norėčiau, kad e, pagaliau išspręstume kvietimų klausimą, nes juosgi atmetė e, tų valstybių vadovai. Ar nereikėtų išspręsti tos problemos čia? E, šis susitikimas yra e, transliuojamas į išorę, todėl aš e, uždarame posėdėje jums pasiūlysiu, kaip mes galėtume spręsti problemas su valstybėmis, kurias valdo e, tokio pobūdžio vadovai kas turėtų būti daroma tarptautiniu mastu. Mes turime būti kūrybiški, pasinaudoti savo vaizduote, bet nereikia bandyti e, eiti iki tarptautinio baudžiamojo teismo. E, man atrodo, kad su dalyje Sudano yra amžinų problemų ir Afrikos ir ES vadovų susitikime apie tas problemas nebuvo kalbama, labai gaila. Turėjome progą uh, E, kalbėti su aktualiais žmonėmis, bet e, ją praleidome. Fiona Hall, jeigu galėtumėt per tris minutės užbaigti. Yes, thank you very much. I will be brief. Labai trumpai ačiū. Paminėjote, kad uh, FDF pinigai e, problemų nekelia, bet dar turime vadinamųjų teminių pinigų ir regioninių pinigų. Ir šiuo atveju e, mes kalbėjome konkrečiai apie galvijų e, skiepijimą. Tai turi būti daroma visoje Afrikoje. Sudanas buvo įtrauktas į tą vakcinavimo programą, kaip ir reikia. Klausėt, kam rūpi gyventojai? Aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėt. Vyriausybė tikrai žmonės nerūpi. Tai yra galios sutelkimas elite, centre, o periferijose gyvenimas yra visiškai kitoks. Sakome, kad e, valstybė yra kontroliuojama realiai, nejaučiant, kas vyksta valstybėje. Nėra jokio gyventojų poreikių supratimo. Ir dažnai mes kalbam apie tą skolos panaikinimo klausimą. E, techninis procesas pradėtas, e, yra sukurta tarpinė skurdo mažinimo strategija. Mes turime personalų, kurie, personalo narių paskiria, kurie stebi, e, kaip ataskaita yra gyvenama, bet bent kol kas mes nejaučiame jokio noro daugiau tose valstybėse skirti sveikatai ir švietimui. E, labai maža biudžeto dalis tam yra skirta. Ir dėl to mums šiek tiek neramu. E, tarp valstybių narių ambasadorių, mūsų atstovybių atstovų, su kuriais susitikome, e, buvo išreikšta tokia būkštojanti pozicija. Jungtinė karalystė aiškiai pasakė, jeigu nebus aiškaus signalo, kad valstybės yra atviros ir nori teikti pagalbą visiems gyventojams, tai apie jokį pagalbos teikimą nereikia net galvoti. Italija e, tuo tarpu pasirodė kaip ir nusiteikusi taikyti su ta padėtimi, kokia yra dabar. Dėl Paryžiaus klubo Junktinės Amerikos valstijos turės sutikti. E, ir nepanašu, kad tai bus. Buvo pasakytas komentaras dėl Kinijos, ar jos pozicija pasikeitė. Aš manau, kad e, nors didžioji dalis naftos dabar ateina iš pietų Sudano, Girdėjome, kad Kinijos bankai kol kas yra vieninteliai, kurie dar teikia paskolų Sudanui. Gal vienas ar du iš artimųjų rytų dar dar įsideda. Iš esmės visi kiti yra Kinijos bankai, taigi Kinija, kiek mes suprantame, iki šiol išlieka sąjungininkė. Ir galiausiai dėl nacionalinio visą apimančio dialogo mes e, e, gavome iš pilietinės visuomenės organizacijų labai griežtų pasis komentarų. Jie sakė, kad tas dialogas neturi nieko bendro su e, visuotinumu. O teoriškai sakoma, kad tuo dialogu turėtų būti konsoliduojamas nacionalinės partijos E, vientisumas, o yragi islamistų, kitokių grupuočių politikos viduje. E, reikia siekti, kad partijos viduje būtų pasiekta vienybė. E, vyriausybė kol kas viską pateikia tik tai kaip dėrybės tarp politinių partijų. O kad būtų suburtas iš tiesų visapimantis dialogas, turi būti pakviestos visos opozicinės grupuotės ir pilietinė visuomenė, o to tikrai nėra. <clears throat> Thank you very much, madam. Labai ačiū, ponė Hall, už jūsų darbą, kurį nuveikėt, už informaciją, kurią pateikėt mums. Dar kartą labai ačiū. O dabar galim pereiti prie darbo atvarkės paskutinio punkto, pasikeisti nuomonėmis su uh, E, puikiai mums pažįstamų asmenių, kurį mes didžiai vertinam, ponų Klausų Siorensenų, kuris yra generalinio eko direktorato generalinis direktorius, būtent kuris pakalbės apie svarbiausius pasiekimus e, humanitarinės pagalbos rytyje ir kartu jis pakalbės apie išorės būsimus, e, būsimus iššūkius. Tad iš tikrųjų labai ačiū ponė Sorensenai už tai, kad e, atvykot pas mus, kad e, pateiksit savotišką ES pasiekimų tam tikrą ataskaitą pasiekimų e, humanitarinės pagalbos srityje. Ir tą mes išgirsim dar per šią kadenciją, tad mes turim maždaug gerą pusvalandį skirtą šiam klausimui ir nedelsdama žodį suteiksiu Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad jūs priėmėt mane. Atrodo, čia jau jūsų paskutinis jūsų komiteto posėdis. Tad e, tai e, iš tikrųjų pas, taip tarp mano tarnybos, jūsų, tar, jūsų komiteto e, vis, visą laiką tvyrojo tvyrojo gero bendradarbiavimo atmosfera, jūs tikrai labai e, dirbot e, mums bendrais rūpimais klausimais. Mums iš tikrųjų labai malonu e, atvykti jūsų komitetą, pateikti naujasios informacijos, pamastyti kartu ir kartu žengti į priekį. Ir tai buvo visą laiką per šią dabartinę kadenciją. Ne tai, kad pasakyčiau, kad mūsų nuomonės absoliučiai visada sutapdavo, būdavo nuomonių išsiskirimo tam tikrais klausimais, bet apskritai mes jautėm jūsų šilumą, jūsų paramą ir dar kartą norėčiau padėkoti Jums, ponė pirmininkė, pirmininko pavaduotojui, už tai. Na, o dabar pereisiu į anglų kalbą, kadangi aš pastabas pasirašiau anglų kalbą prieš atvykdamas pas jūs. Dar norėjau tik tai pasakyti, kad aš nenorėsiu ilgai kalbėti apie su biudžetu susijusius e, sunkumus, bet būtų keista, jeigu jų nepaminėčiau. Bet to dar noriu pasakyti, kad e, tikrai jaučiau, komiteto paramą. Buvau nuvykęs į biudžeto komitetą ir atsakiau į pono Lamasūro klausimus įvairiomis temomis. Tad iš tikrųjų mes biudžeto klausimams suteikėm pakankamą dėmesį ir per ateinančią savaitę e, bus apie tai kalbama ir tai bus lėšų perkelimas e, tiesiog tarp biudžeto e, eilučių, biudžeto susijusių su vystomoju bendradarbiavimu. Tad mes norim padėkoti kolegoms, kad e, mums padėjo toj sunkioj padėti ir mes tikimės, kad vėliau už tą paramą jiems bus atlyginta. Vėliau, kai naujasis parlamentas turės vertinti uh, taisoma į biudžetą, kadangi mes turėsim dar kartą įvertinti biudžeto eilutes ir visi suprantam, kad visi, norė, visi taupom, kad mes kitą vertus, bet labai svarbu, kad ir e, vystomaisiais klausimais užsimantis kolegos, kad jie irgi, jie irgi jų darbas nenueitų vėjais, nes e, vystomaisiais e, veiksmais kad vėlgi, kad nebūtų mokama tiesiog veltui užvystomosius veiksmus be, be jokių rezultatų, be, ne, tiesiog ne, ne, neišgelbint žmonių gyvybių. Tad e, tokiu būdu aš tikiuosi, kad taip nebus. Na, o dabar dėl pasiekimų. Beje, čia ne vien aš, bet kartu ir Kristalina Georgieva, e, komisijos narė, kuris spaudė mūsų tarnybas, kurį įdėjo didžiulės pastangas energiją į šį klausimą. Ji šiandien e, lankosi Madride, e, nu, kalba už tai, kad reikėtų ir kalb, kartu kalba apie tai, kad reikėtų labiau pare, finansiškai paremti uh, Ispanijos nevyriausybinės organizacijas. Tad vėl mes e, šiaip jau gyvenam biudžeto suvaržymų sąlygomis, e, mus spaudžia iš visų pusių, bet e, komisarė vis dėlto dabar lankosi kitur ir ji manęs tiesiog paprašė perduoti jos žodžius. Na, nu, dabar e, keletą dalykų paminėsiu, ką, ką mes pasiekėm. Jūsų pagalba mums pavyko sumušti visus rekordus, turiu galvoje pagalbą pažeidžiamiausiams žmonėms. Antai 2012-2013 metais buvo numatyta 1,3 milijardų suma ir prisiminkim per e, pilietinį karą Jugoslavijoje suma buvo mažesnė, o toji suma rodo, ką mes iš tikrųjų padarėm. Ir kartu mes e, e, sukurstėm, galima sakyti, sukurstėm reformą Europos, tai yra jungtinių tautų struktūroje. Dabar per, perorganizuotos tam tikros struktūros, e, Filipinams buvo numatyta misija, pagalbos misija dabar Sudanui, Sirijai. Ir dėl to tada jungtinės tautos jau savotiškai yra priverstos surinkti geriausius žmonės tokioms misijoms. O kadangi mes turim savo biurų vietose, tai mes labai atidžiai galim stebėti, kas ten daroma. Ir todėl e, tą visą, e, suprantama, mato jungtinių tautų žmonės, e, kad mes tiesiog irgi savotiškai spaudžiam juos, mes juos mylim, mėgstam, bet kita vertus keliam didelius reikalavimus. Tad vėl mes pasiekėm rezultatų turim galvoje lėšas, bet kartu, kaip sakiau, pagerino pačią sistemą, geresnis, geresnį, tai yra, geresnius, tai yra geresnį koordinavimą užtikrinom vietose, geriau dabar įvertinom poreikius, didesnė, didesnę atskaitomybę įtvirtinom, turiu galvoje paramą pažeidžiamiems žmonėms. Praėjusią savaitę aš lankiausi nes mes e, vėl, aš asmeniškai lankiausi, kadangi mes irgi e, donorių šalių e, grupėje esam pusiau pirmininkai, lankiausi vadinamojo demokratinėje Kongo Respublikoje, kuri visai nėra demokratiška. Mes lankėmės Gomos regione, Masysi, kur daugybė žmonių buvo išmesti iš namų ir jie suvaryti į stovyklas. Uh, 200, 200 moterų buvo išprievartauta, daug, dauguma, daugelis, daug labai moterų nužudyta. Ir, ir mes kartu su humanitarinėmis organizacijomis tiesiog kalbėjomės, ar iš tikrųjų teisingai paskirstom savo pagalbą, ar mes skiriam tikrai žmonės ten, kur jų reikia. Uh, Ar mes užtikrinam, mm, e, e, tai yra įrangos išdalyjimą žmonėms, ar ar, ar mes taikom tam tikrą e, požiūrį išprievartautų moterų atž, pagalbos joms at, požiūrių. Ir vėlgi ar turim pakankamos informacijos e, tiesiog ir konsultacijos apie tai, kad nereikėtų vykti ten į šiaurės Kyvų ir kitus regionus, kur nuvykimas reiškia mirtį. Tad mes kalbam apie tokią visą sistemą, apie jos veiksmingumą. Ir iš ties e, mes e, šiaip jau esam dėkingi jums, jaučiam jūsų paramą ir kartu norim pasakyti, kad mano tarnybų žmonės E, atlieka didžiulį e, pagirtiną darbą. Kitas pasiekimas, ir mes dar negalim kalbėti apie tokį visišką pasiekimą, bet e, turiu galvoje štai ką, humanitarinės pagalbos susijimas su vystomąją pagalbą. Nes kai mes kalbam apie gyvybių išgelbėjimą, tai dar tai galima kalbėti ir apie tam tikrą lėšų pervedimą, perorientavimą į tai, kad būtų geresnė prieiga prie vandens išteklių, kad ligoninės geriau veiktų tose pažeidžiamiausiose srityse. Tačiau iš tikrųjų jau pasiekėm nemažai. Ir tas nuolatinis spaudimas, kurį daro mūsų humanitarinės e, komandos, mūsų žmonės, jų darbo dėka e, rezultatas yra tas, kad dabar pagalba labiau perorientuojama į, pažeidžiamia, per, į pažeidžiamiausių žmonės. Antai buvo daug kalbėta apie apsirūpinimą maistu pietų Afri... valstybėse esančiose į pietus nuo Saharos. Ir mums pavyko užmėgsti gerus ryšius su amerikiečiais, jie tiesiog irgi papildo mūsų veiksmus. Toliau, pietų Etiopija. Čia nekalbėsiu apie Somalį, kadangi čia jau kita, kitas klausimas. Bet bent jau pietų Etiopijoje mes pasidalijom darbais ir mes tiesiog e, pasiskirstėm darbus pagal, pagal mūsų stipresias pusės. Uh, ir mes e, kartu palaikom ryšius su piemenimis, kad e, jie turėtų tam tikrą ateities perspektyvą, kad jie turėtų tam tikrų pajamų. Tad iš ties tai, ką darom, susijęs su daugybė mm, galimybių. Ir dabar jau veiksmų e, planai buvo parengti visai, vis, vis, visoms toms šalims esančioms į pietus nuo uh, Saharos, tačia vadinamieji tie atsilaikymo atsparumo planai. Tad mes kalbam apie įvairiausius sektorius, apie konkrečių projektų apipavydalinimą, e, kai, sakykime, skirtas kelių nutiesti projektas, Tai tas projektas kartu siekia, kad į projektą būtų įtrauktos ir aplink esančios bendruomenės. Aš pateikiau, sakykime, transporto pavyzdį, bet tą patį pasakyčiau ir apie mokyklas, apie sveikato sistemą. Visa tai turi veikti, tos struktūros turi veikti labai sudėtingom sąlygom. Tad būtent tokiom sąlygom mes dirbam ir e, atliekam, tai yra vystomąją veiklą ir teikiam kartu humanitarinę pagalbą ir tai siejam kitas pasiekimas. E, dar noriu paminėti tą progą Europos e, pagalbos savanorius. Klausimas buvo prieštaringas, nes tam tikrų metų metu tam tikros nevyriausybinės organizacijos savotiškai konkuravo viena su kita ir aš, aš pats turėjau joms aiškinti, kad mes iš tikrųjų įdarbindami savanorius mes kūrėm būsimų tokių įdarbinimo potencialo pagrindą. Mes įtraukėm, e, įtraukėm jaunus žmonės, nediskriminuodami amžiaus pagrindų vis dėlto. Ir Raudonasis kryžius, UNICEF, Save Children organizacijos tada jau e, gali, tada galės įdarbinti uh, žmonės, kurie jau turi tam tikrą patirtį, nes tie jauni žmonės mūsų įdarbinti pirmiausia siunčiami į tokias lengvesnės vietas. Kitas dar pasiekimas e, civilinė saugos sritis. Čia mes nemažai kalbėjomės apie tai, kaip civilinę saugą reikėtų susijęti su humanitarinė pagalba. Ir dabar jau Aišku, humanitarnės pagalbos teikėjai gali pasitelkti civilinės saugos e, pajėgas tam tikromis apibrieštomis sąlygomis. Ir yra kartu konkretus teisės aktas. Tai yra tikrai, e, tikrai e, geras tas pasiekimas dėl būtent veiksmų numatomų 2015 metais. Dabar jau turim teisės aktą, kuris iš tikrųjų gyventintas daugelį valstybių narių ir dabar jis taikomas platesniam pasauliui. Ir čia principas ne tas, kad mes tiesiog primetam kitiems, kaip reikėtų formuoti, kurti, skatinti bendruomenių atsilaikymą, bet tiesiog rodom konkrečiais pavyzdžiais, kaip būtų galima uh, padaryti tą atsiriamant į vietos sąlygas. Tad visa tai nauja. Aišku, kai kurios valstybės narės turės perėti šitą procesą, tačiau visi sutinka, kad tai tikrai prasminga. Ir dabar jeigu ki, ki, Kinija, Indija, tą patį daro, tiesia kelius, stato tekstilės fabrikus Bangladeše. Tai mes panašiai galime elgtis, tik tai visai kitokiom sąlygom. Be to, ir dabar truputį pakalbėsiu apie ateitį. Mes nu, tiesiog norim dabar mobilizuoti naujas donorės valstybės, kurios galėtų prisidėti prie mūsų e, politikos. Tai sudėtinga, nes aš jau nekartą sakiau, kad visose kultūrose yra e, toks imperatyvas padėk savo kaimynui, islamas tą princip, to principo laikosi krikščionybė, tačiau tas principas įgyvendinamas įvairiai. Ir e, dabar persiorientuojam nuo sistemos, kur pagalba susijusi su tam tikra politika, dabar mes persiorientuojam į kitokį pagalbos teikimą. Ir tai jau didelis žingsnis didelėms šalims. Antai, persų įlankos valstybės, jos turi daug turto, pinigų, bet kartais jos pagalba teikia tam tikrais politiniais sumetimais, kartu ir tam tikros nevyriausybinės organizacijos laikosi to požiūriu, o mūsų sistema grindžiama nepriklausomybės ir labdaros principų. Ir kaip mes įtraukiam savo projektų žmonės. Uh, ogi dialog, palaikydami dialogą. Antai Persų įlankos regione mūsų komisarė Kristalina lankėsi Junktiniuose Arabo Emiratuose, tad vyko tikrai puikus dialogas su Arabų valstybėmis. Ir dabar mes kreipiamės į visas su reikalu susijusias regioninės organizacijas, tiesiog kad jos galėtų irgi prisidėti uh, prie humanitarinės pagalbos. Ir kai kurios organizacijos jau atsako į mūsų šaukimą, kvietimą. Mes suprantam, kodėl e, dabar kuvaitas jau ima pumpuoti pinigus į tokią štai tą, tą sistemą, bet tos Saudo Arabija jau duoda pinigų už tai nekeldama tam tikrų sąlygų ir tai pirmas kartas istorijoje. Tad visi tie pavyzdžiai rodo, kad tos šalis supranta, kad tai, ką jos daro, tai atitinka jų interesus. Turkija. Ir tai nėra atsitiktinumas. Turkija norėjo Istambule 2016 metais surenkti pasaulio e, donorių humanitarinės pagalbos e, aukščiausio lygio susitikimą. Turkija labiausia padidino praeisiais metais humanitarinę pagalbą. Jie ėmė vadovauti tam forumui, bet kita vertus, aišku, Turkiai teko ir atsakomybė. Tačiau iš tikrųjų matom labai įdomių dalykų ir mano manimu mūsų humanitarnės pagalbos sistema išliks. Mes tikrai pritrauksim ne vien tik tai Persų įlankos šalis, pritra, galbūt pritrauksim ir Braziliją, Kiniją, Indiją. Tad, manyčiau, Dabar tuo norėčiau ir apsiriboti, ponia pirmininkė, aišku, galim toliau kalbėtis, aš turiu daugybę lankstinukų apie Sirijos krizę, apie kitas, kitas pasaulio vietas. Bet čia buvo labai trumpai apie iššūkius, su kuriais mes susidurėm. O grįžtant prie Demokratinės Kongo Respublikos, tai tikrai Kodėl mes ten nuvykom? Ne tam, kad įsitikintume, ar sistema veikia, bet kartu, kad e, matytume, nes vėlgi dabar juk mes susidurėm su didžiuliais e, sunkumais susijusiais su Sirija, Afganistanu, e, Centrinė Afrikos Respublika kad e, vėlgi, kad matytume, labiau suvoktume iš tikrųjų, kokie iššūkiai mūsų laukia. Šimtai tūkstančių, milijonai netgi viduje savo šalyse perkeltų žmonių, kurių negalima palikti nuo šaly, mes turėtume juos paremti, mes turėtume kartu raginti, kad kažkas būtų daroma jų vardan. Ir vienas mano tarybos, tarnybos tikslų tiesiog aiškiai pasakyti Kongo vyriausybei, e, prezidentui Kabilai, socialinių klausimų ministrui, aiškiai pasakyti, kad tas monuskų, monuskų armija, kad e, išsilaikys ar ten ta vyriausybė rytų Kongė, nes mes iš tikrųjų skiriam, skiriam jau labai daug pinigų kad iš tikrųjų centriniai vyriausybei tenka didžiulis klausimas pirmiausia išspręsti žemės nuosavybės klausimus, kartu išspręsti situaciją susijusią su naudingomis iškasenomis, nes situacija dabar visiškai chaotiška, kad reikėtų užtikrinti svarbiausias socialinės uh, paslaugą šiame regione, nes jeigu ta vyriausybė to neatliks, tai e, iš, problema pasidarys visiškai nebesuvaldomo, neišsprendžiamo masto. Ta, tą norėjau priminti ir dar kartą noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų, e, man, man iš tikrųjų visada buvo labai malonu buvo dirbti su jumis. O dabar e, kitą savaitę jau gausit informaciją apie Kristalinos Georgievos e, būtent e, vizitus e, ir matysite iš tikrųjų konkrečiai, ką mes, ką mes esam pasiekę. Tai bus vaizdingos informacijos pavydalų su, su nuotraukomis ir su pra, Kristalinos Georgiemus pranešimu. Labai ačiū Jums už tai, kad pasidalijote su mumis visą informaciją. Ji nepaprastai naudinga bet turime 15 minučių, turime paskubėti. Pone Giorensai, trims minutėms jums teiksiu žodį. Labai ačiū jums, jūsų komisijos narė, jums pačiam. Nepaprastai malonu su jumis visuomet palaikyti dialogą. Aš noriu dėl kai ko išreikšti apgailestavimą ir išreikšti viltį. Apgailestavimas. E, mums nepavyko e, padidinti finansavimo humanitariniai pagalbai. Man tikrai labai apmaudu, kad e, po susitarimo dėl finansavimo krizių tarsi padaugėjo dar. Centrinės Afrikos Respublika nauja auka ir matome, kad yra e, didžiulis neatitikimas tarp asignavimų įsipareigojams ir mokėjimams, nes ta sistema yra absurdiška. Ir mes turime galvoti, kaip įveikti šią problemą. Girdime, kad valstybės narės E, nenori papildomai finansuoti. Man būtų įdomu sužinoti, kurios tai valstybės. Manau, kad reikėtų kalbėti apie jas, reikėtų e, viešai jas sugėdyti, nes mums tai yra visiškai nepriimtina. Manau, kad mes turime e, bendrus tikslus, visos valstybės narės yra tam pritarusios. Ir jeigu nepavyks to padaryti, padėtis yra tikrai baisi ir kai kas sako, kad nieko negalime padaryti. Bet noriu pasakyti, kad e, Europos investicijų bankas galėtų teikti šanksinį finansavimą, jeigu e, valstybės narės e, mm, turi problemų. Sakoma, kad neturima įgaliojimų tokiam finansavimui numatyti, bet tikrai tai yra tik išsisukinėjimas nėra jokių švelninančių aplinkybių. Dar e, vienas dalykas, manau, kad dabar gera proga tai pasakyti. Šiandieną minime e, genoc, Ruandos genocido 20-asias metinės. Tai yra valstybės nusikaltimas puikiai organizuotai veikiančioje valstybėje. Ir matome, kas įvyko ir ar mes pasimokėme iš to genocido, ar šiandieną tarptautinė bendruomenė turi geresnius įrankius uh, užkirsti kelią naujam genocidui. Uh, kalbu apie Centrinę Afrikos Respubliką. E, o gal mes visai kaip tarptautinė bendruomenė uh, E, nieko negalime padaryti, galbūt reikia mums veikti su jungtinėmis e, tautomis. Mes anksčiau tikrai nieko nepadarėme tam, kad būtų mm, užkirstas kelias e, žmonių mirtims. Aš taip pat baigsiu ir aš tikiuosi, kad mes galime organizuoti savo darbą, kad galėtume e, dirbti veiksmingai ir nepasirodytume pakankamai juokingai ateitie, kai iškils tokios problemos. Labai ačiū, gerimės e, Giorinsai, ir labai ačiū, kad e, priminėte dramą Ruandoje. Ten, kaip žinome, ne viskas dar išspręsta. Dabar steiksiu žodį ponui Mitchellui. Trims minutėms. Ačiū, gerbimo pirmininkė, ačiū Jums, ponė Sorensenai, už Jūsų puikų pasisakymą, patirties apibendrinimą. Aš nebekandidatuosiu, bet jeigu um, aš ir kandidatuočiau, tai nežinau, ar gaučiau balsų dėl e, vystamo bendravimo priemonės, pagalbos, maisto pagalbos, panašiai. Mūsų komiteto darbas paprastai nėra labai patrauklus e, mūsų rinkėjams, bet turime apie tai kalbėti, nes pasaulis keičiasi ir jeigu besivystantis pasaulis e, pat patirs e, vis daugiau sunkumų, tai turime galvoti, kaip tai atsilieps mūsų vaikų anūkų ateičiai. Aš rengiau du pranešimus neseniai. Vienas, kurį jūs minėjote, tai yra mm, atsparumo uh, gaivalėms nelaimėms uh, stiprinimas. Jūs uh, pradžioje kalbėjote apie tai, ponė Suinsenai. Tai yra Mm, tarsi skirtumai tarp taikos palaikymo ir taikos kūrimo. Mes galvojame daug apie prevenciją nelaimių, bet ne viskas mums pasiseka. Ir daugiau norėčiau gal pakalbėti apie, paklausius apie tai, kur, mes, kur link mes žengėme ir ką mes galėtume toje srityje daugiau padaryti. Kitas dalykas, vienas iš džiausių skandalų Europoje, 23 tūkstančiai vaikų kasdien miršta. Matėme ir kitų baisių skaičių. E, ačiū Dievui, mums pasisekė pasiekti šiek tiek pažangos e, dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų ir panašiai. Nežinau, kaip dėl tvarių vystimosi tikslų. Bet matome tikrai skandalingą padėtį. Kiek kainuoja ES veiksmų nebuvimas, jau kalbėsime apie vystimąsi ir humanitarinę pagalbą. Pernai paskelbta buvo ataskaita E, parlamento sekretoriatas e, padėjo renkti pranešimą tiksliau dėl daugiau Europos. 400 milijonų eurų per metus papildomų mokesčių sandorius. Ką mes galėtume padaryti su tomis, su tomis lėšomis? Ir yra kitų daugybės ryčių. Komisija turi vadovauti šiuose srityse. Bet matome, kad E, komisija, parlamentas, nacionaliniai parlamentai turi susitelti ir pradėti spausti tarybą, kad ji imtųsi veiklos. Europos institucijos nenori perimti visų galių iš e, valstybių narių. Airijos, Britanijos vyriausybės galėtų vadovauti vieniems ar kitiems veiksmams, e, eko kažkam kitam, bet reikia sutelkti ir galvoti, kaip uh, perteikti šią žinę nacionaliniams parlamentams. Mes žinome, kad jie gali daugiau bendradarbiauti su institucijomis, kad mes galėtume kažko pasiekti. DEFCO, Elvos DEFCO atstovų ir apie tai taip pat kalbėjome. Uh, Komisija, nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas turi kartu dirbti ir e, užkirsti kelią e, tokia masiškam lėšų švaistimui. Aš nesakau, kad mums reikia, kad, e, yra tik, kad, kad komisija gali sutelkti 6 milijardus eurų, bet vargu ar mes pusę bent užsitikrinsime, bent dalį tam tikrai reikėtų užsitikrinti. Ir tai padarytų didžiulį skirtumą ir mes turime kažkaip tai. E, išbristi iš tos skandalingos situacijos. Norėčiau paklausti jūsų apie jūsų patirtį šioje srityje ir jūsų mintis. Aš šiaip dėkoju jums už labai įdomų pasisakymą. Labai ačiū. Paskutinis klausimas žodis poniai Hall. Dėkoju, ponė Sverinsinai, už jūsų labai įdomų pasisakymą. Porą klausimų. Pirmasis, pratesiant pono Mičelo mintis. Ar jūs mano, manote, kad atsiranda poveikis ir kitoms ES struktūroms, kurios e, pavyzdžiui yra lyderės globaliam susitikimui dėl priemonių kovoti su klimato kaita. Jūs minėjote e, nelaimių sumažinimo pastangas. Ir e, klimato kaitos dalykai yra labai aktualūs šiame kontekste. Ar jūs, e, pavyzdžiui, galvojate, kad yra kažkokių žmonių, su kuriais mes tikrai turėtume siekti susitarti? Kitas dalykas buvo labai įdomu, tai ką jūs sakėte apie naujuosius donorus. Tai iš jūsų supratau, kad tai pirmiausia yra musulmoniškos šalys. Buvo išsakyta kritikos humanitarinės pagalbos e, atžvilgiu, kad tai yra labai vyriška, logistiška, siekiama veiksmingumo ir e, sakoma, kad vyriškis dalyjantis kažkokius e, moteriškus daiktus ne visuomet supranta, kokia iš tikrųjų situacija. Ir jums netrodo, kad galbūt situacija pasikeistų, jeigu atsirastų kiti prioritetai ir jeigu donorai atstovautų kitoms kultūroms negu dabar. Dėkuoju. Dabar steiksiu žodį ponui Sorensenui, tačiau norėčiau pasakyti, kad e, aš norėsiu Jums padėkoti po jo pasakymo ir po posėdžio susitiksime už salės, e, išgerti kokteilio ir atsisveikinti. Pone Sorensenai, žodis Jums. Aš noriu pasakyti, aš tik dėl kokteilio. Bet aš atėjau ne dėl kokteilio, bet vis tiek pasiliksiu, nes tikrai bus labai malonu dar su jumis pakalbėti. Reaguoju pono Mičelo mintis. Aš žinau, ką jūs jaučiate. Kartais žmogus turi daryti tai, ką turi daryti. Politikai turi elgtis teisingai Ir jeigu daugiau politikų tą darytų, tai gal pasaulis ir šiek tiek kitaip atrodytų. Tikėkimės, kad e, pagerės padėtis, mes visi galime geriau e, padirbėti, bet puiku, kad jūs gilinotės į vystomą nu, bendradarbiavimo priemonę, į nelaimių prevenciją. E, gal nedaug yra galimybių, bet galiausiai turime daryti tai, ką turime daryti. klausimas, ar mums pavyko šiame fronte pasiekti paramos su DEFCO, kitais komisijos padaliniais ir valstybėmis narėmis. Tai yra susiję ir su parlamentų veikla apie tai, kad reikia valstybėms narėms aiškinti, ką mes darome, jos turi tai suprasti, jos turi taip pat suvokti, kad yra labai rimtos veikėjos ir jeigu mes suderinsime savo veiksmus, tai mūsų niekas nenugalės, mes būsime pažangi jėga dirbanti mm, gerovės labai. Dabar dėl atsparumo darbo tvarkės. Mes labai daug kalbėjome apie tai, ne tik mes vieni, britai, amerikiečiai prisidėjo prie to, uh, vokiečiai, ypač prieš rinkimus. Tačiau atsirado ir naujų dalykų. Mums pavyko, e, pavyko išsiųsti bendrą E, laiškas su nurodymais visose delegacijose labiausiai pažeidžiamose šalyse, bet taip pat ir į visas valstybių narių ambasadas. Aš pasirašiau e, šį laišką ir Fernando Frutoso iš e, DEFCO, taip pat valstybių narių generaliniai direktoriai. Ir buvo paprašyta užtikrinti, kad Bamake, Džeminoje, Bama ar kartume dirbantis visi kolegos atliktų pažydžiamo analizę, gilintųsi į nelaimių prevenciją ir taip pat galvotų, kaip e, nukreipti vystoją pagalbą e, šiems tikslams. Ar taip atsitiks ar ne, nežinome. Stiklinė gali būti pilna, pusiau pilna arba pusiau tuščia, mes dar nežinome, bet vyksta daugiau bendradarbiavimo. Uh, E, daugiau deramasi su vyriausybėmis. Nenoriu plėstis, bet e, daugybė yra klausimų, pavyzdžiui, kaip e, mergaitės Nepale apmokyti, ką daryti, kai žemės drebėjimas prasideda. Dirbame su gyventojais Katmantu, bet taip pat ir su piemenimis, kas kaip, pavyzdžiui, jie galėtų išgyventi, jeigu yra sausra ir vandens nebelieka, yra daugybė sričių ir mes siekiame e, informuoti žmonės. Jūs minėjote ES naudą, kuri leidžia sutaupyti e, mes išgirdome labai daug įdomių minčių apie tai, kaip pavyzdžiui e, panaudoti baudas surinktas e, už konkurencijos taisyklių pažeidimą. Politinė prasme, piliečiai nesunkiai gali viską suprasti. Mes paimame pinigus ir tie pinigai turi būti nukreipiami kažkokiam tikslui. Mano o, e, dėdė ar teta Danijoje supranta tokius dalykus. Taip pat viena valstybė veikdama neužtikrins visko ir informacija nacionaliniams parlamentams yra labai svarbi. Ar turime laiko tą padaryti? Tikriausiai ne. Mano nuomonė tai yra kolektyvinė prievalė. Visi turime veikti politikai, partijos, už, siekti užtikrinti ryšį tarp nacionalinių parlamentų ir to, kas vyksta Briuselėje. šiandieną kažkokio instituto klausimyną užpildžiau apie ES veikimą. Ir vienas iš klausimų buvo, ar aš optimistas. Aš manau, kad mes galime dar daug ką pagerinti demokratijos principų veikimo e, prasme, sąryšio tarp Europos nacionalinių politinių partijų e, srityje, užtikrindami didesnę e, atskaitomybę grįžtu prie pono Giorenso. Aš nieko prieš įvardymą šalių, kurios e, turi saugumų, visi apie ją žino, turbūt niekam nebus keista, bet aš jų dabar e, tikrai neminėsiu. Pasižiūrėkime į tarybos biudžeto komitetą ir viską pamatysite bet aš e, labiau susirūpnęs dėl 150 milijonų. Jeigu parlamentas balsuos, tai nežinau, ar e, prieš e, bus kvalifikuota dauguma susitelkusi. E, problemų daugiau gali iškilti rudenį, kai taisomasis biudžetas bus pateiktas. Ir tai yra susijęs su mano ir kitomis sitimis. Vyks labai rimtas mūšis tuo metu, kai pradės darbą nauja komisija, naujas parlamentas, net visai jau bus jisai šviežės, jau bus pagyvavęs keletą mėnesių. Uh, Ir aš tik tai laukiu, kaip viskas tada atrodys, nes gali reikalai pakreipti labai blogą linkmę, jeigu aš negausiu tų 150 milijonų. Man reikės perkelti tiek skolos, kad humanitarinė pagalba sustos kitų metų pradžioje. Norėjau, kad jūs tai žinotumėte ir aš kitą, kažkada kalbėjau su biudžeto komiteto atstovais ir tą pasakiau, bet aš juos ir pagyriau, nes pasakiau, kad biudžeto komitetas pasiūlė daugiau lėšų skirti. Lapkritį žinome, kai buvo deramasi per naktis ir kaip viskas iškrito. Dėl to Aš ir bijau to, kas bus. E, e, ir nenorėčiau daujo komisaro informuoti apie tai, kad mes bankrutavome. Es dabar e, pirmaisiais metais humanitarinės pagalbos komisaras nieko negalės padaryti dėl skolos. 250, atsiprašau, ne 150, aš sakiau, yra labai svarbus dalykas mums. Ir aš kovosiu iki galo dėl to. Ar pasimokėme iš e, praeities, Ruandos klausimas. Aš dabar noriu kalbėti atsargiai, bet dėl Centrinės Afrikos Respublikos manau, jog jau buvo ženklų, kad tai bus prieš prasidant viskam. Kristalina, viena iš tų žmonių būrė, taip sakė, ji e, kalbėjo su prancūzais, e, į darbo tvarkį traukė šį klausimą. Valerijai Eimos e, buvo nusiųsta ir buvo lėšų skirta, bet E, problema yra ta, kad kovinės grupės nebuvo aktyvuotos, trūko Europos lygmenių įsipareigojimo, atsidavimo kažką daryti. Ir nedažnai juk humanitarnės pagalbos prašo kariškių pagalbos, mes norime kaip tik būti toliau nuo jų. Bet jeigu negali išvykti iš sostinės ir suteikti pagalbos dėl to, kad žmonės e, kapoja vieni kitų galvas, tada reikia, kad kariškiai padėtų. Uh, tos e, naujienos šiek tiek mus prablaivės, atėjo suvokimas, kad reikia kažką daryti. EUFOR e, jau sprendimus priėmė, bus skirta pajėgų, bet ar nebus, kad bus viskas per vėlai ir per mažai padaryta. Šiek tiek pažangaus matome ir galbūt, jeigu labiau pasistengsime, kažko daugiau pasieksime vidinę analizę atlikome dėl EIB paskolų e, su labai protingais žmonėmis komisijoje. Jie man pasakė, mintis labai graži, bet vargu, ar e, ji bus kada gyvendinta. Aš e, pat ieškau būdų, sakom, jeigu vienaip neišeina, reikia ieškoti kito būdo. Tai yra toks politinis poreikių pristatymas dėl klimato kaitos mes palaikome ryšius su kitais, ar, ar palaikome ryšius su kitais, taip. Komisijoje vyksta sustikimai ir žinote, kad e, klimato kaitos pasiekmių sušvelnimas ir e, nelaimių e, pasiekmių švelnimas yra tarsi susisiekiantys indai. Prašoma atlikti, jie, jeigu dėl klimato kaitos pasiekmių e, daromas koks nors tyrimas, tai prašo mano žmonių prisidėti ir atvirkščiai. Taip pat bendro tyrimų centro atstovai dirba ir jie, mes su jais susitinkame, mes dirbame naujame e, centre skirtame e, kovoti su nelaimės, kuris atrodo įspūdingai ir galvojame, ką daryti. Sakote, humanitarinė pagalba labai vyriškas dalykas. Aš nesu toks tikras. Manau, kad labai drąsių moterų dirba šioje srityje, labai daug jų. Aš e, su, buvau susitikęs su jomis, mačiau jas visai neseniai, žinau, ką jos daro ir galiu papasakoti jums, kaip e, vykstama su e, keturiais ratais Kaip vykstama su galingomis transporto priemonėmis e, į kažkokias vietovės, jos paliekamos ir paskui einama pėsčiomis, kad būtų galima suteikti pagalbą. E, tai yra nevyriausybinio organizacijų atstovai, atstovės, tarptautinių organizacijų atstovai ir jie tikrai rizikuoja savo gyvybėmis. Jeigu kalbėsime su logistikos atstovais, kurie um, atsakingi už sunkvežimus ir panašiai, taip, yra ten daug vyrų, bet reikia tų transporto priemonių, reikia sraigtasparnių. Mums reikia derinti tuos du pasaulius. Jeigu pasižiūrėsime į musulmoniškas šalimis, nepasakysiu, kad ten vien vyrai veikia. Mes kalbame su jais ir Norime, kad jie suprastų, kaip svarbu užtikrinti neutralumą ir nepriklausomumą, nes tai yra susiję su e, mūsų darbo tvarkė, tai pasakytume ir apie mūsų kai kurias NVO. Darbas vyksta ir aš šiaip labai tikiu dialogo gale. Jeigu pasižiūrėsime į mūsų kultūras, kad ir skirtingas, atsiras kažkokių sąlyčio taškų, reikia e, jeigu mums pavyks užtikrinti pasitikėjimo atmosferą, tai mes busime kažko pasiekti. Ir aš remiu e, pasaulinį humanitarnį forumą, nes mums reikia tokio lygio diskusijos, ypač todėl, kad pasaulis taip greitai kinta, mes nebegalime e, priimti kaip garantuotą, užvyną pinigą kaip garantuotą dalyką e, tas mūsų dabar, tam tikras vertybės, reikia žiūrėti kaip viskas plėtuojasi, reikia įvertinti situaciją iš įvairių pusių. Darbo bus daug, net ir kitos kadencijos komitetui. Būkite tikri, aš dirbsiu su tuo komitetu, kaip kad dirbau su jumis. Ačiū. O dabar toliau kalbėsim anglų kalbą, nes vertėjų darbo laikas baigėsi. Ačiū, ponė Sorinsa